Good afternoon, dear friends. We will start. Labadiena po pietų visiems. Gerbėmėjai kolegos, mes dar palauksime, kol visi užsidės ausines, kad girdėtų vertimą. Tikiuosi, kad rytinė diskusija leidžia daryti geras išvadas, o šiandieną mes po pietų konkrečiai kalbėsime apie konkretesnius dalykus, apie atskirus atvejus, apie situacijas, apie galimybės keistis patirtimi, taip pat darb, kokius darbus reikėtų nuveikti ateityje ir kokiuose sritise. Šiandien ryte uh, gana gausiai buvo dalyvaujama diskusijoje, todėl manau pats laikas pereiti prie kitos temos. Ir ji yra skirta lyčių lygybės klausimo įtraukimui į a, teisės aktus. Kitaip sakant, iki kiek, kiek toli galime žengti e, teisės aktus integruodami lyčių lygybės klausimus aspektą. Kai kalbame apie lyčių lygybę, vyrų, moterų lygybę, dažnai kalbame kaip apie atskirą kažkokią sritį. Tačiau turime suprasti, kad šis lyčių lygybės principas turi būti integruotas į įvairias kitas rytis. Pavyzdžiui, ir plėtojant ekonominę veiklą, ekonomikos politiką formuojant reikia atsižvelgti lyčių lygybės principą, ką, kurias rytį be paimtume užimtumo sritį, darbo sritį ar socialinę sritį, visur egzistuoja lyčių lygybės aspektas. Aš suprantu, kad labai dažnai tokiuose srityse kyla sunkumų dėl to, kad moteris nepakankamai plačiai dalyvauja vienos ar kitos srities veikloje. Moteris paprastai sudaro apie 50 procentų gyventojų skaičius ir todėl turi visišką teisę dalyvauti įvairiose E, darbo sritise. Taigi daug nekalbėsiu, bet iš karto suteiksiu žodį savo bendra pirmininkiai, kuri sėdi man iš kairės. Ir tai yra Rabiha Hamdan. Buvo malonu su jumis pasikalbėti per pietų pertrauką. Aišku, aš e, kaip ir jūs naudojusi kiekvieną minutę, kad galėčiau užmėgsti naujus ryšius, o tai bus naudinga mūsų darbui ateityje. Taigi, žodis mano bendra pirmininkiai. Labadiena visiems. Aš taip pat labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę pakankamai anksti pasisakyti nes mes analizuojame moterų dalyvavimą, kalbame apie moterų kvotas, moterų darbą visose struktūrose, ar tai būtų nacionalinės, ar tarptautinės, ar tai būtų struktūros priimančios sprendimus, ar užsiimančios kita veikla. Bet aš noriu šį sąrašą papildyti, kadangi nūdienos pasaulyje yra labai daug konfliktų. Ir aš manau, kad taikos dėrybose taip pat moteris privalo dalyvauti, nes moteris visada pasisako už taiką. Jeigu pažiūrėsime į tarptautinių institucijų praktiką, tai dėry, taikos dėrybose taikos, delegacijų, taikos dėrybų delegacijų sudėtyje randame vos 0,2 procentus moterų. O karai, kaip žinote, mūsų, mūsų dienomis vyksta labai įvairūs. Yra ekonominiai karai, yra realūs karai, yra tarpvalstybiniai karai. Mes pastebėjome, kad kada suteikiate galimybę moterims priimti sprendimus, tai jos sprendimų prieimimo procesą praturtina kitais naujoviškais papildomais elementais ir sprendimus priima daug atsakingiau. Kur bedirbtų moteris, ar priimdamos sprendimus, ar vadovaudamos, jos tikrai yra pajėgios dėrėtis. Aš, kiek žinau, buvo vienas labai tragiškas konfliktas, tai yra prieš skylant Sudano valstybei. Ir būtent kaimo vietovių moteris tada ėmėsi iniciatyvos įsikišo ir pasakė, užteks, sėskit prie dėrybų stalo ir dėrėkitės dėl taikos. Ir tada pavyko pasiekti taikos. Taigi nežinau, kiek kas ir ko turėtų nuveikti, bet aš noriu pasakyti štai ką, kad e, Bali vyko e, moterims parlamentarėms skirta konferencija, kurioje buvo analizuojama, kokį vaidmenį moteris parlamentarės gali suvaidinti. Ir jei leisite, aš norėčiau e, nuo Bali peršokti prie Alžyro. Nes nuo 96 metų priimti įstatymai, o tai buvo pirmą kartą, kai patvirtinta e, konstitucija, yra numatoma minimali 30 procentų kvota moterims visose institucijose, įvairaus lygio institucijose, į kurias piliečiai yra renkami. Taigi yra tokia minimali kvota. Kokie rezultatai tos kvotos? 31,4 procentai parlamento narių Alžyre iš 106 yra moteris. Atstovaujama parlamente 21 politiniai partijai, kaip matote, spektras labai platus. Yra trotskistinė partija, kuri vadovauja, kuriai vadovauja moteris ir jinai kaip tai kandidatavo į šalies prezidentės postą. Yra kitų partijų labiau islamiškojosios pakraipos, kaip pavyzdžiui MSP, yra tradicinės partijos, kurios sudaro e, daugumą parlamente, bet visose juose yra moterų. Taigi Ką aš noriu tuo pasakyti? Mūsų tikslas turi būti štai koks. Turime siekti ne tik išnaudoti tą 30 procentų kvotą, bet turime siekti realios lyčių lygybės. Kai buvo sakoma, dauguma merginų uh, kurios studijuoja universitetuose, yra moteris. Kalbant apie teismus, um, bet kokio lygio dirba daugiausiai moteris ir taip pat uh, net ir aukščiausiame teisme dienų metu pirmininkavo moteris. E, mūsų šaliai atstovauja užsienio valstybėse penkios moteris ambasadorės, taip pat labai daug moterų dirba gydytojomis, mokytojomis ir kitose profesijose. Tačiau to nepakanka. Reikia spręsti problemas kaimo vietovėse, o ten, pavyzdžiui, labai aktuali yra elementaraus raštingumo problema. Todėl reikalinga užtikrinti uh, galimybę naudoti švietimo sistema. Ir dirbant visą šitą darbą labai nemaža, ne, <clears throat> maža svarba tenka nevyriausybinėms organizacijoms. 2013 metais mes surengėme moterims parlamentariams susitikimą. Jo tikslas buvo sukurti moterų parlamentarių tinklą regiono ir žemynų lygių. Ir šiandieną mes jau turime tą tinklą, jisai nuolatos plėči, plečiasi ir jo pagalba moteris parlamentarės gali bendrai skatinti lyčių lygybės principos stipresnį įdėgymą savo šalyse. Taigi mes pradėjome nuo regioninio ligmens, o paskiau jau kilome aukštyn pradėjome dirbti Afrikos žemino ir viduržėmio jūros regiono lygių. Ir um, toje konferencijoje gruodžio mėnesį buvo priimta deklaracija, o su Ispanija kartu mes pradėjome įgyvendyti bendrą projektą. Taigi tiek aš norėjau pasakyti, ačiū Jums uždėmesi. Ačiū. O dabar noriu pakviesti kolegas, kurie pasisakys ir pirmiausiai poną Viliją Blinkevičiūtę. Jei suteiksiu žodį, Vilija Blinkevičiūtė yra moterų teisų ir e, lyčių lygybės komiteto vicepirmininkė. Pone Blinkevičiūtė, žodis jums. Ačiū, pone pirmininkė. Aš kalbėsiu savo gimtają kalbą, lietuvių kalbą. Konferencijos dalyviai, dalyvės. Iš tikrųjų, aš galvoju, kad yra labai svarbu ir labai prasminga tai, ką mes su jumis šiandien darom. Tai yra mūsų labai geras ir puikus bendradarbiavimas. Čia, Europos parlamente, kuris vienyje 28 absoliučiai skirtingų valstybių parlamentarus į vieną Europos Sąjungos bendryje, ir mes turim galimybę keistis tą patirtim diskutuot išklausyt ieškot bendrų sprendimų kartu su jumis. Aš manau, kad tai yra būtina. Aš norėčiau savo trumpoj kalboj pasidalinti su jumis tą patirtimi, kurią turi Europos Sąjunga įgyvendindama lyčių aspekto integravimą į vairias politikos sritis. Nes tikrai esu įsitikinusi tvirtai, kad lyčių lygybė gali būti pilnai įgyvendinta tik tuo met, jeigu mes ją tikrai integruosime į įvairias susijusias politikas. Ir tokią išvadą e, darau apibendrinant ES šalių narių patirtį bei lyčių lygybės politikos raidą ES lygmenį. Lyčių aspekto integravimas turi būti grindžiamas, mano supratimu, trim labai svarbiais dalykais. Pirma, aiškiom politiniam nuostatom aiškia politinė valia. Antra, tam turi būti parengta tinkama teisinė bazė. Ir trečia, turi būti veikti efektyviai mechanizmai tam kad tą politinę valią išreikštą teisės aktuose įstatymuose direktyvose konvencijose mes galėtumėm įgyvendinti. jeigu tarpusavy neveikia šitos trys grandys rezultatų nebus. Tegul ten būna ir tikrai stipriai pažengęs į priekį Europos Sąjungos žemynas, kaip aš sakau, pati Europa lyčių lygybės rytyje bet kaip aš minėjau mes dvidešimt aštuoni skirtingi su skirtingom patirtim ir tikrai problemų e, dėl lyčių lygybės aspekto integravimo dar yra nemažai. Ir iš tikrųjų lyčių lygybė yra viena iš penkių vertybių, kuriomis mes grindžiame savo bendryje, Europos Sąjungos bendryje. Moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjunga siekia visose savo veiklos srityse ir šis aspektas yra įtraukiamas bet čia pasakyčiau turėtų būti įtraukiamas nors ne visada dar tai būna į visapusišką europos sąjungos institucijų ir valstybių narių politiką ir į įvairias programas. iš tikrųjų lyčių lygybės nuostatos yra įtvirtintos europos sąjungos pagrindinių teisių hartijoje europos sąjungos sutartyse tai yra labai svarbus dokumentai kuriais mes vadovaujamės savo veikloje. Dar 1997 metų Amsterdamo sutartimi lyčių lygybė buvo įtvirtinta kaip pagrindinis principas, kuris turi būti įtrauktas į visas ES politikas ir į visas rytis. Ir įgyvendindami tas sutarčių nuostatas tam, kad gyvendytumėm. Mes primėm įvairias direktyvas, kurios turi užtikrinti lyčių lygybę. Pavyzdžiui, tokiuose sritise kaip užimtumas. Tai yra didelė problema iki šiol ES valstybėse. Tokiuose sritise kaip vienodas darbo užmokestis už tą patį darbą. 17 procentų mažiau uždirba čia moteris Europos Sąjungoje, dirbdamis tą patį darbą. Ir vis mes dar to nepasiekėm, nors siekiam visom išgalim. Ir ypatingai šitų rūmų e, Europos parlamento keliam tokius reikalavimus. Socialinio draudimo srityje, kad būtų apdraustos moteris taip pat, kokį darbą bedirbtų ir kokie gyvenimo atvejai būtų. Kad būtų vienodos galimybės naudotis prekiam ir paslaugom Ir iš tikrųjų šitą teisinę bazę mes nuolat tobulinam. Nes jeigu pasiekėm vieną lygį, mes čia Europos Sąjungoje norim pasiekti kitą lygį, aukštesnį lygį. Ir iš tikrųjų viena patirtis galbūt yra Skandinavijos šalyse, matau kolegę Aną, kita patirtis galbūt yra vidurių rytų Europos šalyse ar pietų valstybėse. Ir tam mes čia dirbam kad visose 28 valstybėse artėtumėm prie to siekio ir kad tam neprireiktų taip, kaip rytiniai sesijoje pasakėm, kiek 81 metų, klausykit, mes čia gal ne vieną gyvą, ar ne vienas gyvas nebebūsim, ar ne? Bet dirbam vardant to tikslo, kad, būtum, kad greičiau pasiektumėm tos tikslus. Dar 2011 metais Europos vadovų taryba priėmė naują Europos lyčių lygybės dešimtmečio paktą kur dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą sustiprinti lyčių aspekto integravimą į visas politikos sritis, įskaitant ir ES išorės veiksmus, išorės politiką, bendradarbiavimą su trečiosiom šalim. Ir be abejo, norint tam tą pasiekti, labai svarbu turėti ir konkrečių veiksmų programas lyčių lygybės srityje, kurios įgalintų geriau planuoti, geriau koordinuoti politikas. Ir Europos Sąjungoje mes primėm dvi penkiametės moterų ir vyro lygybės strategijas. Ir iš tikrųjų galėčiau tiesiog e, jūsų žiniai pasakyti, kad mes turim penkias prioritetinės rytis, kur dirbam ir aš įsitikinus dirbsim dar ilgokai, kad pasiektumėm tai, e, e, kokio rezultato mes norim tai pirmiausia vienoda ekonominė nepriklausomybė ir vyrų ir moterų. Ir čia mes dar kol kas atsiliekam. Vienodas užmokestis už vienodą darbą ir vienodos vertės darbą. Čia irgi turim dirbti. Nuolat judinam komisiją, kad teiktų tam tikrus siūlymus, e, e, kurie būtų įgyvendinami visose valstybėse narise. Pagaliau lyčių lygybė turi būti įtvirtinta priimant sprendimus, kad moteris turėtų tą galimybę dalyvauti sprendimų prieimime. Ne tik teorinė, bet ir praktinė, tai, ką sako mūsų teisinė bazė. Orumas, neliečiamumas, smurto dėl lyties panaikinimas dar mums čia Europos Sąjungoje taip pat yra labai svarbus ir mes turim nemažai padirbėti šitoj srity. Ir pagaliau mes esam čia su jumis kartu dėl to, kad mums labai svarbu, kaip užtikrinama lyčių lygybė už ES ribų, už ES sienų, mūsų kaimininėse valstybėse, o gal net ir toliau esančiose valstybėse todėl kad visur mes esam žmonės ir mes norim siekti to geresnio normalesnio gyvenimo užtikrinančio labai paprastą siekį žmogaus teises. Nepaisant visų šių priimtų strateginių dokumentų, iniciatyvų, lyčių aspekto integravimo mechanizmą vis tik tai mes dar turim tobulinti, nes problemų tikrai neišsprendėm. Reikia jį labiau institucionalizuoti tose srityse, kurios yra netiesiogiai susijusios su lyčių lygybė. Labiau mes turim skatinti lyčių lygybės biudžeto sudarimą, lyčių lygybės įtakos analizę, vertinimą ir įtraukti šį procesą kaip galint daugiau veikėjų. Ir sutinku su kolegom, kurie minėjo nevyriausybinio sektoriaus atstovus ir moterų organizacijas labiau panaudoti šitoje veikloje. Ir manau, kad mes į šitas problemas dar esančias tikrai labai rimtai atsižvelgsim ir jas įvertinsim tuomet, kai svarslysim rengiamą naują penkiametę strategiją. Nes lyčių lygybės aspekto integravimas turi būti papildomas ir konkrečiais veiksmais, kurie turi būti skirti pašalinti e, lyčių neligybės apraiškom, kurios dar pasitaiko ES valstybėse. Iš tikrųjų, Europos parlamente mes primėm nemažai sprendimų, kuriais siekiama didinti moterų užimtumą, užtikrinti vienodą su vyrais atlyginimą, gerinti darbo sąlygas, pagaliau sudaryti palankias sąlygas derinti darbą su įsipareigojimais šeimai, skatinti dalyvauti bendrovių valdyme, moteris, užimtų tam tikras pozicijas, panaikinti smurtą prieš moteris, naikinti tuos lyčių stereotipus, kurie vis dar yra gajus. Ir mes iš tikrųjų e, lyčių lygybės aspektą integruojam ir Europos parlamento teisėkuros procese. Ir sakyčiau, kad šiame procese ypatingai svarbu vaidmenį atlieka mūsų Europos parlamento moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas iš tikrųjų, kuris yra, tikrai yra atsakingas už lyčių lygybės skatinimą, už lyčių lygybės aspekto integravimą visuose Europos parlamento politikos ir teisėkuros procesuose. Ir mes tikrai savo nuomonę komitetas teikiam, svarstumėm projektam kitiem e, komitetam, kur dokumentai atitinkami yra svarstumėm, tam, kad lyčių lygybės aspektas būtų integruotas bet dabar jūs mane paklauskit ar visada atsižvelgia į tai ką fam komitetas pateikia kitiem komitetam būna visko būna visko reikia ieškoti kompromisų reikia ieškoti sutarimo ir ne visada mūsų komitetas yra patenkintas tais galutiniais sprendimais kurie yra priimami ir iš tiesų europos parlamente lyčių lygybės skatinimas vyksta per tokius procesus teisėkūrinius ir iniciatyvinius dokumentus teikiamus kaip sakiau ir kituose parlamentuose svarstomi įvairūs dalykai klausimai rezoliucijos priimamos kur mes išreiškiam irgi savo nuomonę mes bendradarbiaujam ir su komisija ir su taryba e, ir atliekam įvairius tyrimus viešus renginius e, konferencijas e, įvairius seminarus tas darbas yra atliekamas iš tikrųjų. Naujosios kadencijos parlamentas tik pradėjo dirbti, keturi mėnesiai kaip dirba naujos kadencijos parlamentas. Ką tik nuo lapkričio pirmos pradėjo dirbti nauja komisija e, e, e, vadovaujama pono Junkerio, kur mes iš tikrųjų vėl tikimės to glaudaus bendradarbiavimo ir supratimo, kad tai, ką mes manom čia reikia, ką reikia daryti lyčių lygybės integravimo procese, kad tai veiktų valstybėse narėse o tam turi tarpusavį e, sutarti ir e, šalis narės ir komisija ir europos parlamentas. iš tikrųjų mūsų femm komitetas kas du metus rengia ataskaitą dėl lyčių lygybės aspekto integravimo europos parlamento komitetų delegacijų darbe ir praėjusią kadenciją tokius, tokius e, e, pranešimus rengėm ir priėmėm mūsų plenariniuose posėdžiuose ir taip pat kiekvienais metais komitetas rengia ataskaitas dėl vyrų ir moterų lyčių lygybės europos sąjungoje e, ir remiantis kasmetiniais komisijos pranešimais ir iš tikrųjų kiekvieną kartą e, mes matom tas problemas dar labiau jas išryškinam kur e, išreiškiam savo politinę valią į ką reikėtų daugiau atkreipti dėmesį ir daugiau akcentuoti lyčių lygybės srityje. Taigi aš norėjau parodyti, kad mes turime tam tikrą mechanizmą ir instrumentą kaip lyčių lygybės komitetą čia Europos parlamente bet ar mes turime tokius komitetus visose dvidešimt aštuoni valstybėse narėse ir jų nacionaliniuose parlamentuose? ar jūsų šalyse yra tokie komitetai? manau kad ne nes tai galiu pasakyti ir apie savo lietuvos nacionalinį parlamentą atskiro komiteto nėra taip kaip ir aš kažkada dirbau e, daug metų lietuvoje tikrai aštuonis metus dirbau užimtumo ir socialinių reikalų ministre kur tiesiogiai buvau atsakinga ir už lyčių lygybės politiką atsakomybė kaip ministrei tekdavo man mes neturėjom atskiros ministerijos ar atskiro ministro kitose šalyse tai buvo ir rezultatai galbūt dėl to irgi geresni. Bet nepaisant to, e, jeigu ir neįmanoma, ar dar nepriaugo, ar dar nepavyksta sukurti tokio komiteto, e, kuris susimtų moterų teisėm lyčių lygybės klausimais, vis tiek juos galėtų dalinai pakeistų moterų parlamentarių formalūs ar neformalūs junginiai E, rytinėje sesijoje apie tai buvo kalbama tokius pavyzdžius teikė e, kolegės iš e, čia dalyvaujančių konferencijoj ir, ir, ir kaip pavyzdį tikrai galiu pateikti kad ir mano gimtosios lietuvos moterų parlamentarių grupės buvo itin aktyvi veikla ir mes labai aktyviai dirbom ir tie sprendimai kurie buvo priimti lyčių lygybės srityje būtent buvo dėl, dėl aktyvių moterų parlamentarių. Taigi dar kartą gerbiami konferencijos dalyviai ir dalyvės, pirmininkė sako, kad turiu baigti kalbą, palikti ir jums e, pasisakyti ir, ir savo praktiką pateikti. E, iš tikrųjų, Europos Sąjunga ir jos šalis narės galėtų būti ir sektinų pavyzdžių, kartais ir gerų, kartais ir gal ne visai gerų pavyzdžių šalims, kurios nori tobulinti savo lygių galimybių politiką ir lyčių lygybės rytyje. Mes esam pasirengę dirbti kartu. Mes esam pasirengę padėti. Mums labai svarbus yra bendradarbiavimo aspektas. Tačiau kiekviena šalis turi surasti savo nacionalinį kelią į lyčių lygybę o mes europos parlamentas mūsų femm komitetas visada būsim su jumis. Ačiū labai ir aš tikrai noriu, labai noriu išgirsti jūsų praktiką, kaip sekasi jūsų šalim e, įgyvendinant lyčių lygybės integravimo aspektą. Ačiū ir dovanokit gal kiek per ilgai pasisakiau. Ačiū. Ačiū. Thank you now. Dėkoju. O dabar suteiksiu žodį Amatadzak Al-Havari iš Jemeno, socialinių reikalų ir darbo ministrai. Prašom. Labą dieną. Visų pirma, norėjau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, būdama šiandien čia. Iš ties tiek daug narių, moterų, parlamentarių iš skirtingų valstybių. Aš kaip ministrė manau, kad parlamentarių darbas yra išties svarbus ir norėjau taip pat prisidėti, pasinaudodama progą padėkoti visiems tiems, kas organizavo šią konferenciją šiandien. Šiandien manęs prašė pasisakyti e, moterų lygybės klausimų teisėkuros procedūroje. Jemene moterų dalyvavimas e, šioje srityje yra labai svarbus. Ir pastaruoju metu Jemene per pastaruosius porą dešimtmečių, nuo septintojo dešimtmečio, moteris gali mokytis. O kuriuose moteris jau anksčiau dalyvavo švietimo srityje ir tą, kad turėjo teisę tapti įvairių sričių specialistėmis. Išklausysiu prieš tai kalbėjusios kolegės, nežinau, ar įmanoma būtų geriau pasakyti, kaip svarbu kalbėti apie vienodą vyrų ir moterų darbų užmokestį už tą patį darbą. Jemene galiu pasakyti, kad tokios problemos neturime. Darbo užmokestis yra vienodas, ypač kai kalbame apie viešąjį sektorių, bet ir privačiame sektoriuje ši padėtis yra gera. Jemene dar sprendžiami demokratijos kaip valdymo formos klausimai. Taip pat keliamas moterų dalyvavimo viešajame gyvenime dalykas. Ir norėjau paminėti didžiausias problemas, didžiausius sunkumus mums kylančius būtent moterų lygybės srityje. Aštuntojo dešimtmečio pradžioje, kai pradėjome kalbėti apie lyčių lygybę, Susilaukėme nemažai susirūpinimo, ypač islamistų tarpe. Mes atlikome atitinkamų tyrimų, padedami Olandijos vyriausybės ir tų tyrimų rezultatai uh, buvo um, prie tų rezultatų dirbo daug mūsų kolegė, kuri dėja turėjo palikti e, šalį, išvykti, nes daugelis žmonių paprasčiausiai negalėjo suprasti e, lyčių lygybės klausimo svarbos. Jau vien tas bandymas apibriežti, e, kas tai yra lytis, gender, jau kėlė daug prieštaravimų, ypač islamistinės visuomenės tarpe. Organizavome daug susitikimų ir bandėme apibriežti, e, kas tai yra. Iškovome apibriežčių, dirbome su, skirtingų, su skirtingais žmonėmis, ne tik tais, kurie propaguoja islamistiškas vertybės. Jemene yra taikomos skirtingos priemonės, yra pasirašyti ne vienas dokumentas, kuriame kalbama apie moterų lygybę. Ir mes stengiamės tuos principus taikyti ir įstatymų leidybos rytyje. Net 11 įstatymų mes pasistengėme įtraukti tą lyčių moterų teisų aspektą. Arabų darbo organizacija ir Arabų darbo sąjunga taiko tuos principus, o mūsų parlamente moterų nėra daug. Iš 300 narių turime vieną moterį. Ir ji vienintelė būtent dirba toje srityje, užtikrindama e, moterų vaidmenį, reprezentavimą statymų leidyboje. Kalbėdami apie vaikystę, vaikais e, dažniausiai vadiname asmenis iki 17-18 metų. Bet kol kas mes neturime to įteisinančio dokumento. Mūsų vyriausybėje e, turime tris moteris. Ir šį rytą e, viena iš kolegių sakė, kad moteris uh, dažniausiai dirba socialinių reikalų srityje, bet Jemene pas mus moteris dirba ir kitose srityse. Taigi, kaip minėjau, trys moteris ministrės yra Jemene. Jeigu atsigręšime į Jemeno istoriją, pamatysime, kad karalienė Belkis net Korane, ten sakoma, kad ji buvo didi karalienė, labai protinga. Ir net Korane tai yra paminėta. Jemene organizuojamų susitikimų metu mes visuomet sakome, kad mes esame Šiba karalienės Belgis palikuonės. Dėl to mes galime užimti svarbius postus ir tinkamai atlikti darbą. Kalbant apie įstatymų leidybą, kai kurie įstatymai atit, buvo atitinkamai pakeisti. suteikiant moterims daug daugiau privilegijų. Viskas prasidėjo nuo konstitucijos. Konstitucijoje sakoma, kad vyrai ir moteris yra lygus. Kad jų teisės yra vienodos, tiek pagal šariją, tiek pagal islamo teisę. Taigi nėra jokios atskirties tarp vyrų ir moterų. Ir kaip jau minėjau, kalbant apie įstatymus, daugelį įstatymų, daugelis įstatymų buvo pakeisti, darbo kodeksas taip pat buvo pakeistas. Ir socialinės apsaugos įstatymai buvo atitinkamai pakoreguoti, įtraukiant moterų interesus. Taip pat turime atskirų strategijų iki 25 metų, plėtros strategijų ir turime taip pat atskiras strategijas, kurios orientuojasi būtent į moterų aspektą. Taip pat turime nacionalinę jaunimo strategiją. Taip pat nacionalinė strategija švietimui, šeimos veikatai. Ir taip pat nacionalinė strategija jaunimui, kaip minėjau. Jaunimui ir darbui. Manau, kad labai svarbu paminėti, kad Jemenas yra viena iš daugelio valstybių, kuris susiduria su e, tokių daug susiduria su išskirtinėmis problemomis, pavyzdžiui, civilinio karo, pilietinio karo grėsme. Jau pergyvenome arabų pavasarį, daugelis nepritarė būsiam režimui šalyje. Daugelis judėjimų susivienijo ir bendrai pasirašė arabų iniciatyvą ir tikiu, kad jūs esate apie tai girdėję. Aš esu vyriausybės narė, savo šalies atstovė Mes taip pat šalyje turime nacionalinį sutaikinimo, nacionalinę sutaikinimo įstaigą, kuri skatina nacionalinį dialogą, kurio rezultatu yra paskelbtas dokumentas, kuriame kalbame apie būtinybę moterims dalyvauti įvairiose gyvenimo srityse. Tai galiu vadinti žingsniu į priekį. Mm, kai kuriem nepritarė kvotų klausimui, bet mūsų nuomonė tai yra svarbu turėti kvotas, jeigu norime užtikrinti uh, moterų atstovavimą skirtingose institucijose. Ir šiuo metu mes rengiame naują konstitucijos projektą. Yra speciali komisija, kuri rengia naujos konstitucijos tekstą. Ir ten sakoma, kad moteris turi būti tinkamai atstovaujamos. Taigi mes tikimės, kad mums pavyks kitų rinkimų metu dar labiau sustiprinti moterų vaidmenį. skirtingi komitetai, nacionalinio dialogo ar konstitucijos rengimo komitetai turėtų dirbti iš vien. Ir mes pastebėjome, kad vis daugiau moterų aktyviai dalyvauja tokioje veikloje. Aš parengiau dokumentą, kuris mano supratimu yra labai svarbus ir galbūt mano kolegė iš, mano, iš Jemeno galės mane papildyti. Tik norėjau paminėti, kad labai svarbu turėti viziją, nes visi žinome, kad būtina sustiprinti moterų vaidmenį, nes moteris ir merginos yra svarbios ir vienodos visur. Turime įveikti tuos kylančius iššūkius ir Kaip jau minėjau, panaši padėtis yra daugelie valstybių. Taigi būtina keistis nuomonėmis, mokytis iš kitų patirties ir taip nacionaliniu lygiu užtikrinti moterų teisės. Dėkoju uždėmesi, tikiuosi, kad trumpai man pavyko pristatyti savo šalyje moterų padėtį įstatymų lygyboje. Dėkoju. O dabar kviečiu kolegę Bjork Malin iš Europos parlamento FEM komiteto. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pirmiausiai pasakyti, kad esu labai patenkinta šią galimybę dalyvauti renginyje ir nors aš parengiau savo pranešimą anglų kalba, aš esu pati iš Švedijos, kairuoliškosios partijos atstovė ir noriu pasakyti, kad labai didžiuojuosi, kad Švedija neseniai pripažino Palestinos nepriklausomą valstybę. Ir mes jau turime naują užsienio reikalų ministrą, kuri kuri ne iš kairuoliškos partijos, bet iš mano kolegės Anos partijos. Jinai labai sėkmingai konkuravo ir labai sėkmingai gynė Švedijos poziciją dėl Palestinos e, nepriklausomybės pripažinimo. Ana taip pat, mano kolegė dirba labai daug ir daug dirba uh, E, konflikto apimtose zonose. Todėl mes tikime, kad mūsų užsienio reikalų ministrė, kuri turi pakankamai asmeninės patirties, labai daug dėmesio skirs ir moterų teisių klausimams, o tavo klausimą e, tokiam, tokiai pozicijai pritarė visos Švedijos politinės partijos. Aš pasistengsiu kalbėti trumpai. Kada kalbame apie lyčių lygybės principų integravimą, tai pirmiausia noriu pasakyti, kad man ir manau daugeliu iš mūsų čia esančių, aišku, kad mes galime pritarti tokio principo integravimui, bet um, mums nereikia dviejopos strategijos. Mums reikalinga viena aiški strategija, kuri leistų integruoti šį principą į visas rytis. Mes susidurėme su daugeliu kliučių, apie jas kalbėjo mūsų kolegos. Ir akivaizdu, kad reikia stiprinti moterų savarankiškumą, reikia siekti geresnio moterų vyrų balanso politinėme gyvenime, reikia stiprinti moterų a, galimybę daugiau veikti socialinėme, ekonominėme gyvenime. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad reikalinga imtis labai konkrečių veiksmų ir turėti labai konkrečias programas. Kai kurie kolegos taip pat e, sakė jau iki manęs, kad yra sudėtinga integruoti lyčių lygybės principą į visas rytis. Aš pati esu susidūrusi su tam tikra neitin gera patirtimi, bet kodėl sunku tai padaryti? Todėl, kad nepakanka politinės valios. Tos valios, kuri yra dabar, paprasčiausiai nepakanka. Kaip užtikrinti, kad valios būtų daugiau? Aš manau, aš kaip parlamento narė manau, jog būtina neapsiriboti šiomis sienomis, kalbant apie moterų teisės. Reikia eiti į platesnės masės. Tikrai yra labai daug moterų, kurios sunkiai kovoja už kiekvieną gyvenimo dieną, kurios sunkiai dirba. Aš kaip parlamento narė ir jūs žinote, kad, nes dirbate nacionaliniuose parlamentuose, kad mūsų darbo sėkmė priklauso nuo sėkmingo bendradarbiavimo su kitais. Taigi, um, lyčių lygybė, kas tai yra? Taigi nėra kažkas labai techniško, tai nėra kažkas labai specifiško, tai yra paprastas dalykas. Lygiomi, lygiai, e, po lygiai padalinta viskas vyrams ir moteriams. Uh, lygios galimybės dirbti, lygios galimybės padėti vieni kitiems. Ir kaip mano kolegė viena iš bendra pirmininkių moterų teisų ir lyčių lygybės komitete dirbanti, teisingai sakė, tuo mes ir vadovaujamės. Taip mes vadovaujamės tuo, kad reikia padėti vieni kitiems, kad reikia sustiprinti vieni kitų pastangas, nes e, mes visi vienodai galvojame. Bet labai svarbu, kad turėtume galimybės nuo žodžių pereiti prie darbų ir lyčių lygybės principą integruoti į kitose sritise. Taip mes rengiame nuomonės dėl kitų komitetų darbo ir tokiu būdu mūsų komitetas leidžia mums įvertinti uh, ar lyčių lygybės principas yra tink, ar tinkamai atsižvelgiama į lyčių lygybės principą. Pavyzdžiui, rytoj mes balsuosime dėl Europos parlamento pozicijos dėl laik, e, vystimosi po 2015 metų. Daug tad per tą tam laikotarpiu skiriama dėmesio ir mes manome, kad reikėtų kovoti daugiau tuo laikotarpiu su motinų nuskurdinimu reikėtų užtikrinti geresnės sąlygas, apsaugoti moterų reprodukcinę sveikatą ir, aišku, kovoti su smurto apraiškomis prieš moteris. Aš stengiuosi dabar taip žvilgterėtis, peržvelgti visas rytis, pažiūrėti, kur mums kas pasisekė. Ir a, e, turiu pasakyti, kad vystimosi srityje iš tiesų lyčių lygybės principas gana gerai integruotas. Taip pat visuomenės ir vystimosi srityje socialinė e, seksualinės reprodukcijos srityje. Šiuose srityse yra pasiekta neblogų rezultatų, bet yra dar sričių, kuriuose nepakankamai mes dirba. Tai yra priekyba žmonėmis, priekyba moterimis ir mergaitėmis, verčiantis prostitutėmis visgi būtent moteris ir mergaitė, mergaitės jos tampa priekybos žmonėmis aukomis dėl tos pirmosios, dėl tos pagrindinės priežasties, dėl to, kad jos vėliau yra e, socialiai, e, seksualiai išnaudojamos. Bet e, aišku, kova su priekyba žmonėmis yra bendrojo pombučio. Taigi, baigdama noriu štai ką pasakyti. Kaip mums reikia dirbti toliau, kad užsitikrintume sėkmingus darbo rezultatus? Pirmiausia, aš manau, kad reikia politinės valios. Tam, kad atsirastų politinė valia, reikia spausti politikus. Ir reikia plėsti moterų judėjimų galias. Reikia kalbėti ne tik iš šitos tribūnos. Be to, reikalinga pasižiūrėti kaip, kokiu rezultatu galima pasiekti nacionaliniu lygiu. Nes kiekviena iš jūsų puikiai žinote, kokie judėjimai jūsų šalyje pasiteisino, kokie ne. Mums kai kas pasisekė. Taip mes sėkmingai traukėme moteris į sprendimų prieimimą. Bet visiškai akivaizdu, kad viena moteris, jeigu nei viena yra jūsų parlamente, jinai mažai ką gali pakeisti Ir aišku, būtų džiugu, jeigu 50 procentų parlamento narių sudarytų moteris. Ir mes neturime nusileisti, nuleisti e, kartelės žemiau, neturime sutikti su kitais variantais. Aš asmeniškai pasisakau už kvotas ir mes tikrai turėtume tą padaryti ir mūsų parlamentas pasisako už kvotų įvedimą, nes tai užtikrina sėkmingą rezultatą, gerą rezultatą. Dar vienas dalykas, o kaipgi uh, su vyrais? Kaip uh, įtraukti juos į lyčių lygybės um, įdėgymo darbą ir vyrus? Aš manau, kad paprastai jie, jie jie turi žinoti, mes turime juos įtraukti į šią veiklą, mes turime uh, pasiekti, kad ir jie mus remtų. Švedijoje, pavyzdžiui, yra vyrų feministų. Todėl aš manau, kad e, jeigu mes norime įtraukti lyčių lygybės principą į visas kitas rytis, tai tada mums reikia imtis labai konkrečių veiksmų, veikti ne pavieniui, veikti kartu ir neapsiriboti tik mūsų parlamentų sienomis. Ačiū. Labai ačiū. Toliau paskutinė pasisakys ponia Rabiha Hamdan, kuri yra Palestinos e, parlamento narė, buvusi e, moterų reikalų ministrė. Dėkoju. Visų pirma, aš norėčiau su visais pasisveikinti, tiek su moterimis, tiek su vyrais. Taip pat norėčiau padėkoti Europos parlamentui. Mes, Palestinos moterys, esame Viduržemio jūros asamblėjos narės. Daugybę metų dėjome pastangas, tačiau negalėjome atvirai kalbėti apie moterų teisės. Labai ilgai kovojome ir galiausiai mus priemė į parlamentinę asamblėją. Taip pat labai dėkoju Švedijai, ačiū už tai, kad jūs pripažinote Palestinos valstybę. Tikrai vilėmės, kad ir kiti paseks Švedijos pavyzdžių. Žinome, kad nemažai Europos parlamento narių mus palaiko. Palestinoje moteris labai aktyviai veikia ir stengiasi išlaikyti ir šeimą, ir savo darbą. Būtent moterys ant savo pečių neša uh, visą atsakomybę ir jos reaguoja į tai, ką daro Izraelis. Kadangi būna taip, jog vyrai ar sūnus yra įkalinami ir būtent moterys tampa pagrindinėmis aukomis. Mes, Palestinos moterys, privalome reikalauti tokių pat teisių kaip ir bet kurios pasaulio šalies moterys. Aš seniau manydavau, jog tik mes verkiame dėl tokių teisų trūkumo, tačiau dabar aš matau, kad daug kas verkia dėl terorizmo ir dėl smurto. Daug kur pasaulyje tai vyksta ir niekas neturi visiško prieglapščio. Mes privalome nutraukti tokius siaubingus dalykus, privalome užkirsti kelią okupacijai, ji privalo pasibaigti. Matome, kad daug kur pasaulyje vyksta okupacija, yra greunami namai, o tai, kas vyksta gazoje, turėtų būti įspėjimas visiems. Juk dabar yra 21 amžius, o Palestinoje vis dar yra sulaikomi žmonės be priežasties ir panašiai. Prieš kalbėdamos apie moterų teisės visų pirma turime kalbėti apie žmogaus teisės. Gazos ruožė nukentėjo daugybė moterų, vaikų, yra daugybė žmonių tapusių neįgaliais dėl šio konflikto, daugybė namų sugriauta. Mes privalome pagalvoti apie kompensacijas, kurios turėtų būti mokamos Palestinos moteriams, kadangi daugybė dešimtmečių būtent Palestinos moteris kovėsi, būtent jos turėjo išeiti iš įvairių sudėtingų situacijų. Palestinietės yra labai išsilavinusios, todėl mes privalome prašyti kompensacijos. Daugybę metų mes kovėmės, daugybę metų dėjome pastangas. Aš norėjau visą tai pasakyti prieš tesdama savo kalbą. Prieš tapdama ministre aš buvau aktyvistė. Mane sulaikė ir turėjau būti sulaikymo vietoje 2,5 metų. Turiu pasakyti, kad aš tikrai ilgai ir sunkiai dirbau tam, kad gaučiau bakalauro laipsnį, o po to aš buvau du kartus sulaikyta man buvo paskirtas namų areštas. Turėjau ir dirbti, ir auginti vaikus. Per tą laikotarpį aš pagimdžiau vaiką, bet neturėjau teisės palikti namų. Mes privalome apie tai kalbėti. Esame išsiauklėję, išsimokslinę žmonės ir kaip europiečiai norime gyventi taikiai ir saugiai. Neturime pamiršti, ką europietės išgyveno per pirmą ir antrą pasaulinį karą, o štai pažiūrėkite, kur dabar yra Europos Sąjunga. Mes privalome siekti modernios ir išsivyščiusios visuomenės. Kalbant apie šį laikotarpį, tai reikėtų nepamiršti ir Pekino konferencijos. Mes rėmėme tokią konferenciją, kadangi norėjome taikos, norėjome, kad mūsų vaikai gyventų taikiai, kad jie galėtų mokytis, kad visi galėtų gauti darbus. Mes iš tiesų nuoširdžiai norime ties, tiesos ir taikos. Nesvarbu, ką išgyvenome, mes nejaučiame neapykantos kitiems. Ko mes iš tikrųjų norime, tai dirbti tam, kad mūsų regionas klestėtų. Kalbant apie Palestinos klausimą, tai jis daro poveikį visame pasaulyje. Mūsų situacija daro poveikį ir taip pat viskas, kas vyksta pasaulyje, veikia mus. 80 procentų istorinės Palestinos 48 metais buvo okupuota. Mes e, išlaikėme tik 20 procentų istorinės Palestinos ir tai yra nesažininga. Todėl prieš kalbėdami apie teisingumą pasaulyje visų pirma turime diskutuoti apie Palestinos klausimą. Aš noriu, kad mano dukra, kad mano anūkė gyventų taikiai. Jūs kalbėjote apie pasaulį, kuriame jūsų dukra ir anūkė gyventų lyčių lygybėje. Tuo tarpu mes norime taikos, mes norime, kad Palestina egzistuotų pasaulio žemėlapyje. Palestinos nacionalinė vyriausybė yra dar labai jauna ir tikimės, kad jos darbas tęsis labai ilgai. Nepaisant e, to jauno amžiaus, ją remia daugybė žmonių. Mes įtraukėme ir pilietinę visuomenę, taip pat yra priimta daug priemonių, kurios padeda mums e, siekti atitinkamų teisių užtikrinimo. Be to, mes e, esame parengę daug klausimų susijusių su moterų padėtimi. Visos tos temos yra svarstomos. O kalbant apie pirmuosius rinkimus, tai buvo įsteigtas rinkimų, įsteigta rinkimų komisija, kurios viena pirmųjų užduočių buvo leisti moteriams balsuoti ir taip pat būti kandidatėmis rinkimuose. Penkios moterys buvo paskirtos kandidatėmis. Turite prisiminti, kad tuo metu nei moteris, nei vyras negalėjo prieštarauti Rafatui. Tačiau Buvo numatytos e, kandidatės ir mes labai palaikome tai, kad moterys aktyviai imasi veiklos. Kalbant apie rinkimus, tai buvo ir sąrašai, buvo iškeliami ir atskiri asmenys, buvo asmenų priklausančių partijoms. Bet kalbant apie tuos individualius sąrašus, tai dėje pagal tuos sąrašus mes nepamatėme moterų pergalės. Vis dėlto mes norime lygybės, tačiau nenorime kažkokių kvotų, mes tiesiog siekiame lyčių lygybės o norint ją užtikrinti, mes privalome įgyvendinti tas priemonės, e, kurios e, užtikrintų e, tinkamą politinę viziją. Turime nacionalinę strategiją, kurioje yra numatoma kova su smurtu prieš moteris, taip pat yra priimta strategija dėl lyčių lygybės. Ta strategija yra paskleista visose institucijose, visuose sektoriuose. Taip pat e, sukūrėme ir atitinkamą strategiją, kur būtų kalbama apie galimybę vienodai naudotis vandens ištekliais. Turėtume nepamiršti, jog tai yra labai svarbus dalykas. Be to buvo įstiktas nacionalinis lyčių lygybės komitetas. Taip pat numatytas tam tikras biudžetas Ir numatyta čia taip pat atsižvelgti į lyčių aspektą. Tačiau siekiant įgyvendinti visas tas strategijas, visų pirma, reikia sudarant biudžetą nepamiršti ir lyčių aspekto. Jei norime pasiekti savo užsibrieštų tikslų ir švietimo ir socialinėje srityje, tai privalome nepamiršti visų tų skirtingų aspektų, kurie yra tarpusavyje susiję ir vienas kitą papildo. Taip pat mes siekiame, kad tarptautinė moters diena būtų ne darbo diena, bet kad e, būtų vis tiek mokama alga už tą dieną. Taip pat mes siekime pakeisti baudžiamąjį kodeksą. Jeruzalė turi kitokį kodeksą, tad e, tikrai numatome daug teisinių veiksmų, daug įvairių teisinių pokyčių. Norėtume, kad mūsų teisės aktai būtų suderinti, kad jie būtų tinkamai ir sąžiningai įgyvendinami. Raštingumo procentas mūsų šalyje yra 97 procentai, tad žmonės labai gerai žino, kas vyksta sveikatos priežiūros sektorioje ir kitose sektoriuose. Viešajame sektorėje 35 e, procentai darbuotojų yra moterys, taip pat turime ir moteris magistrates, e, ir, e, ir teisėjas, ir ministrių turime moterų. Lėlė Šahid yra žinoma visame pasaulyje, ji yra ES delegatė taip pat, tad Palestinoje mes turime daug iškilių moterų ir esame daug nuveikę. Tik reikėtų prisiminti, kad kai kalbame apie tvarų vystimąsi, turime nepamiršti ir moterų galių stiprinimo. Turime kalbėti ir apie saugumą, ir apie kovą su okupacija. Galiu pasakyti, kad mes esame jūsų partneriai ir norime dalytis ir džiaugsmais ir vargais. Visame pasaulyje stiprinamos moterų galios yra mums labai aktualus dalykas. Negana to noriu pasakyti, kad mes su vyrais nekariaujame. Mes nepamirštame, kad šeima taip pat yra labai svarbus dalykas. Nenorėtume, kad moteris taptų viršesnės ir tada jų vyrai turėtų uh, siekti lyčių lygybės. Norime, kad visų teisės būtų užtikrintos, kad e, iš tiesų ta lygybė būtų užtikrinta. Mes e, norime, kad Palestina būtų demokratiška valstybė. kad e, tokia demokratija užtikrintų ir vyrų, ir moterų dalyvavimą. Tikrai remsime visas arabes, e, nepaisant e, savo siaubingos situacijos. Norime prisidėti prie savo bendražygių, norime padėti joms gerinti situaciją regione. Ypač norėčiau čia pasveikinti E, tu, ypač norėčiau pasveikinti kolegės iš Tuniso, kurios taip pat įdėjo daug pastangų. Be to noriu pagerbti ir Egipto žmonės, kurie išėjo į gatves, kurie protestavo ir kurie sugebėjo gražinti saugumą ir klėstėjimą. Europa, nepaisant savo skirtingų kalbų, yra vieninga, o mūsų kalba yra viena, tačiau mes nesame vieningi. Tikiu, kad moteris čia turėtų imtis vadovaujamos rolės ir tiesti tiltus tarp artimųjų rytų ir Europos. Dėkoju už sutiktą žodį ir tikiu, kad per kitą posėdį mes jau galėsime švesti Palestinos valstybės įkūrimą. Dėkoju. Tai bus suvereni valstybė o Jeruzalė bus jo sostinė. Tikiuosi, kad greitai susitiksime Jeruzalėje. Labai ačiū <clears throat> Ravelai Handan už uh, pasisakymą. Tikiu, kad dauguma čia dalyvaujančių moterų pritarė daugeliui jūsų išsakytų minčių ir mes nebejojame, jūsų taikos siekiais ir uh, Europa tikrai uh, solidarizuojasi su jūsų reikalavimais. Mes uh, esame pasirengę su jumis bendradarbiauti siekant tų tikslų, o dabar mes galime pradėti diskusiją. Bet jai liko vos penkios ar dešimt minučių, sako pirmininkė. Ir norėčiau pasveikinti iš Ispanijos atvykusią moterų grupę, kuri atvyko aplankyti Europos e, parlamento, čia atvyko e, į mūsų komitetą ir e, tiesiog jų delegacijos, Ispanijos delegacijos <clears throat> delegacijai noriu pasakyti, kad mes čia aptarėme viso pasaulio moterų teisės ir kaip geriau jas ginti. O dabar diskusija. Kaip jau sakiau, mums diskusijai liko gal 10 minučių, todėl prašau kalbėti kaip galima trumpiau. Aš nelabai gerai matau jūsų vardus, jie smulkių šriftų parašyti ir man sunku juos perskaityti bet e, štai man atnešė sąrašą. Palestinos atstovė Telasal. E, أولا مساء الخير عليكم نشكر المنظمين لهاي الورشة فعلا الموضوع Pirmiausiai noriu pasveikinti visus čia susirinkus ir padėkoti organizatoriams už surinktą konferenciją. Lyčių lygybės klausimas mums labai aktualus, ypač jis aktualus arabų pasaulyje, kur uh, visuomenėje vyrauja alfa vyrai, bent jų toks įvaizdis. Aišku, mes siekime konstitucinių pakeitimų Tas faktas, kad vyrai ir moteris lygus savo teisėmis ir savo pareigomis yra pagrindinis lyčių lygybės principas ir mes siekiame tai tvirtinti savo konstitucijoje. Tačiau įvertinus įvairias teisinė, teisės aktus ir taisyklės, mes matome, kad lygybė tarsi įtvirtinta vyrai ir moteris Palestinoje yra laikomi e, lygiais. Ir lygiomis, e, lygias teisės turi gauti pradinį ir vidurinį išsilavinimą. Mūsuose uh, e, 50 viskas pasiskirsto per pusę. Tačiau jeigu pasižiūrėsime į darbo rinką, ten padėtis yra kitokia, ten vos 15 procentų moterų uh, Ir mums reikia tikros lygybės, tikros lygybės dirbti, tą patį, e, dirbti ir veikti darbo rinkoje. Ypač sunki padėtis Palestinos gazos ruožė. Aš e, esu atsakinga už um, demokratijos ir žmogaus teisės, demokratiją žmogaus teisės parlamente ir e, taip pat priklausau kovos, Europiniam kovos su diskriminacija tinklų. Bet visgi manau, kad daug daugiau reikėtų padaryti, nustatant baudžiamąją atsakomybę už, pavyzdžiui, nusikaltimus, kurie už veikas, kurios laikomos nusikaltimais tačiau nenumatyta pakankama baudžiamo atsakomybė už juos. Ir tikrai yra veikos ir veiksmai, kuriuos privalu įstatymų uždrausti. Taip pat turime įstatymų dėl kovos su smurtu prieš moteris. Tačiau vien tik įstatymogi nepakanka. Mūsų e, regione labai svarbu turėti ir kitokio tipo įstatymus, tai yra įstatymus suteikiančius lygias e, galimybės. Ir vyrai, ir moteris dirbantis parlamente turi vienodas galimybės renkti kovos su smurto praiškomis būtyje įstatymus, bet ta kova turi vykti visais lygiais. Toksai įstatymas leistų tikrai užtikrinti um, lyčių lygybę. Kasgi sudaro mažumą arabų pasaulyje? Kas yra persekiojamas arabų pasaulyje? Iš tiesų, parlamentai mūsų kraštuose turėtų ginti įvairias mažumas - religinės, tautinės ir kitokias nes šiuo atveju kova su diskriminacija yra labai svarbi kaip ir kova su moterų diskriminacija. Bet kaip tą pasiekti? Pirmiausia, tai aišku, turime semtis patirties, konsultuoti su jumis. Demokratija, žmogaus teisės, moterų teisės. Mes labai didžiai stebime, visas arabų pasaulis labai didžiai stebi uh, E, jūsų veiksmus šiuose sritise, nes mums reikės į tai lygiuotis. Šiuo metu arabų pasaulyje itin sutvirtėjo islamiškos nuotaikos, o tai mus e, veda ne pirmyn, o atgal. Bet jūsų darbai mes tikrai labai pritarėme. Ačiū. Mes tikrai turime ko pasimokyti vieni iš kitų, sako pirmininkė. Ir europiečiai turi daug ko pasimokyti iš jūsų. Tuo esu visiškai tikra. Pavyzdžiui, mes galime iš jūsų pasimokyti jūsų dvasinio tvirtumo ir nuostatos a, kovoti. Turiu jau visą sąrašą norinčių pasisakyti. Gal mes dalį a, diskusijos perkelsime į a, kitą diskusiją, nes dabar norėtume prieš kavos patrauką parodyti jums vaizdį, videofilmą per apie mūsų komiteto darbą Europos parlamente. Égalité salariale, congé de maternité ou la lutte contre les violences faites vienodi atlyginimai, motinystės, atostogos ir kova prieš smurtą prieš moteris. Tai yra kai kurios kampanijos, kurios buvo vykdomos Europos parlamento komiteto. Ir šiais metais yra 30 metų jubiliejus kai tęsiasi kova už didesnį socialinį, didesnį socialinį teisingumą. Man dabar 60 metų ir pirmą kartą, kai pradėjau dirbti, turėjau atsiklausti savo vadovo, ar galiu apsirengti kelnes. O dabar aš esu parlamento narė. Nuo 1984 metų buvo įsteigtas uh, moterų teisų komitetas parlamente. Uh, Daug kas pasikeitė e, nuo to laiko.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 Simonė Veil nuo 1995 metų pasakė šios, e, tai 95 metais pasakė šios žodžius, bet tik 2013 metais e, buvo pasiekta 40 procentų kvota e, kompanijų valdyboje. Kvotų nepakanka, reikia tikrai, kad moteris imtųsi sprendimų prieimėjų vaidmens, turime taip pat organizuoti mokymus, lankš, užtikrinti lankstų darbo grafiką ir pakeisti tą mąstyseną. Tik tuomet padėtis pasikeis. O kaip dėl vyrų ir moterų lygybės aukštose postuose? Žano Klodo Junkerio komisijoje tik devynios moteris. Tai yra vyrų klubas ir žinoma, Man būtų smagu matyti įvairiaus, įvairiaus, įvairių tautų vyrus ir moteris salėje. Labai svarbu turėti moteris aukštose postuose. tai turi baigtis, nes moterų teisės yra žmogaus teisės. Moteris yra pavargusios ir nu, mums nusibodo, kad visą laiką į moterų teisės yra nustumamos į antrą vietą. Mes Vokietijoje tai vadiname kavalietis deliktai yra tema, kuri niekam nerūpia. Europos Sąjungoje moteris nėra lygios. Pakanka prisiminti moterų Airijoje situacijoje, nes ten moteris gali mirti, nes gydytojai atsisako suteikti, jiems, suteikti joms neštumo nutraukimo paslaugą, net jeigu jų gyvybei grėsia pavojus. Ir buvo tai vienas pavyzdys, savitos byla, kur moteris būtent dėl to ir mirė ir moterų komitete. Moterų komitetas nėra vienodai traktuojamas su užsienio reikalų, pavyzdžiui, komitetu ar priekybos komitetu. Ir būtent nauji parlamento vadovai turėtų į tai atsižvelgti. Iš komiteto narių tik du yra vyrai iš 35 narių. Aš esu pats fesimis, femini, feministas negaliu pasakyti, kad čia kyla kažkoks pavojus vyrams. Ne. Mes turėtumėme kurti e, lygybę paremtą visuomenę. Mūsų komitetas labai reiklus ir mes norime pasiekti to, kad 52 procentai kad atstovautumėme tinkamai 52 procentams ES e, gyventojų, moterų. Dar daug ką reikės nuveikti šioje srityje, kad e, visokio lygio diskriminacijai ateitų galas. 30 metų mūsų komitetui. E, džiaukimės e, ir dabar kviečiu visus e, suvalgyti mūsų gimtadienio torto kovos patraukėlės metu ir pratęsime posėdį 5 valandą.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

Allora, colleghe, per piacere prendiamo posto. Kolegos, atsisėskite, užimkite vietas, pratesime konferenciją. Toliau kalbėsime apie tinklus, bendrą darbą, kaip reikėtų skatinti visų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą. Noriu pasveikinti prie mūsų prisijungusią kolegę iš Švedijos. Džiaugiuosi, kad kaip tik šiandien dar švenčiame 30-ąjį mūsų komiteto gimtadienį. Ir šios sesijos metu mes pasidalinsime nuomonėmis su parlamento narėmis ir su asmenimis, kurie dalyvauja įstatymų leidyboje arabų šalyse kalbėsime apie moterų dalyvavimą politinėme gyvenime. Turime žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės atstovų ir visų pirma norėjau suteikti žodį bendra pirmininkiai. Etris kuri yra Bahreino parlamento narė. Taigi žodis jums. Labą dieną. Labai džiaugiuosi turėdama galimybę dalyvauti šio konferencijoje. Kalbu savo ir Bahreino parlamento vardu. Taigi iš ties džiaugiuosi, kad Europos parlamentas organizavo šį renginį. Kalbame apie viduržėmio jūros regionų moterų teisės, dalyvavimą sprendimų prieimime. Ir norėjau pasakyti, kad Bahreinė tikimės, kad ši konferencija bus išties sėkminga. Taip pat tikimės, kad pasieksime įkvepiančių, moteris įkvepiančių rezultatų. Moteris Palestinoje, moteris, kurios patiria smurtą. Taigi tikimės labai daug iš šios konferencijos ir tikimės, kad pasiekti rezultatai bus svarbus viso pasaulio moteriams. Ir dabar norėjau suteikti žodį kolegijai Matera. Ačiū. Dėkoju, kad taip įvertinote konferenciją. Dabar pakviesiu pirmąją kalbėtoją Ulrika Lunaček, Europos parlamento vicepirmininkė. Galiu šiek tiek kalbėti itališkai, bet arabų kalbos nežinau. Dėkoju, ačiū, kad pakvietėte mane į šią konferenciją, ačiū, kad ją organizavote. Dėkoju visiems ir sveikinu Jūs atvykus čia, Europos parlamentą. Labai džiaugiuosi turėdama galimybę būti čia ir kai mane pakvietė dalyvauti būtent šioje sesijoje dėl apie moteris politikoje, pradėjau galvoti, ką mes moteris, kad ką mes moteris patiriame dalyvaudamos politikoje visur susidurėme su tuo, kad tai yra tarsi vyrų klubas. Taigi reikia mėgsti galingų moterų klubą. Ir dabar norėčiau trumpai papasakoti per 10 minučių apie save ir atsakyti į tam tikrus man iškeltus klausimus. Aš uh, iš pradžių dirbau anglų-ispanų kalbų vertėję žodžiu, bet po to supratau, kad uh, negaliu kalbėti vien kitų žmonių mintimis, kad noriu pati prisidėti ir spręsti įvairiausių mažumų ir diskriminuojamų e, žmonių teisės. Taigi dirbau Latino Amerikoje, dirbau feministinėme judėjime 79 ir 80 metais dalyvavau Austrijos konservatorių e, judėjime Tirolyje. Graži, kalnuota vietovė, bet labai konservatyvi. Taigi 79 metais e, su feministiniu judėjimu ir tam tikromis politinėmis partijomis mes įkūrėme centrą moterims ir vaikams. Ir labai sunku buvo politikams išaiškinti, kad smurtas namuose nėra tas rytis, kuria paprasčiausiai galima sakyti, kad vyras tai vyro teisė mušti moterį namuose. Turime pasakyti, kad tai yra žmogaus teisų pažeidimas ir mums pavyko. Mes net e, susitarėme su moterimis iš konservatyvių politinių partijų, iš bažnytinių institucijų. Taigi tokia buvo mano pirmoji sėkmė. Galbūt mes sutarėme ne dėl visko, bet visi sutarė, kad smurtas prieš moteris yra nusikaltimas. Taigi tokia buvo mano e, pirmoji patirtis, taip pat daugelį metų dirbau žurnalistą ir suprantu, kad nelengva ir Europoje, ir šalyse, iš kurių jūs atvažiavote. Austrijoje e, ilgą laiką e, aš e, visi žinojo, ir aš, kad aš esu lesbietė ir aš nesupratau, kodėl aš turėčiau tą slėpti. Kaip moteris ir kaip lesbietė. Galbūt kai kuriems atrodo, kad aš neturėčiau taip atvirai apie tai kalbėti, bet jeigu jūs esate, jeigu moteris yra stipri, ji turėtų gyventi taip, kaip pati nori, o ne taip, kaip kiti ją verčia gyventi. Augdama savo šalyje, stebėjau, kaip mano mama negalėjo, pavyzdžiui, išsikelti ar persikraustyti, jeigu ji nebenorėjo gyventi su mano tėvu. Gerai, kad to nenutiko, bet ji negalėjo, neturėjo teisės pasirinkti. Ir tik tai 80-metyje Austrijoje buvo išleistas atitinkamas įstatymas, kad moteris gali apsispręsti, kur nori gyventi. Taigi būtina kalbėti apie ekonominę nepriklausomybę ir būtinybę turėti ir šeimą, ir karjerą. Taigi moteris turi galėti apginti savo ekonominės teisės, turi turėti tą nepriklausomybę nuo vyro uždarbio. Ir tai yra mūsų, po, mūsų politikų kovos centras, tai turėtų būti. Taigi mes turėtumėme įgalinti save ir prašyti pagalbos iš kitų ir paramos, nes iš savo sutoktinių pavyzdžiui, ir visi bendrai kovoti už moterų teisės. Nes moterų teisės ir moterų teisų pažeidimai, pavyzdžiui, prieš 19-20 metų Pekine buvo įvardinta daugelis dalykų ir mes kol kas jų nepasiekėme. Pagal moterų kovos su diskriminacija prieš moteris konvencija, kuria buvo ratifikuota, dar ne viskas yra pasiekta. Taigi grįžkime prie šios sesijos klausimo tinklų. Mūsų šalyje, politinėme gyvenime, įstatymai žinoma yra labai svarbus. Tačiau simboliai taip pat yra vienodai svarbus. Prieš keletą metų Austrijoje mūsų himne, kuris buvo parašytas 1920 ar 1925 metais, um, himne, kurio tekstą parašė moteris, buvo toks sakinys - mūsų didieji sūnus. Ir konservatorių partija uh, pasakė, kad bet juk turime ir dukterų didžių. Ir nuo jo pake, e, nuspręsta buvo pakeisti himną mūsų didieji sūnus ir doteris. Ar įsivaizduojate, kokia buvo protesto banga m, prieš šį e, himno eilutės pakeitimą? Iš visų politinių partijų moteris, ne iš ekstremalios dešinės, bet visų kitų politinių jėgų moteris susivienijo ir mums pavyko. Mums pavyko pakeisti tą himno eilutę. Galbūt tai yra mažas dalykas, bet kaip jau minėjau, tie simboliai yra labai svarbus. Taip pat nu, vartojama kalba yra labai svarbi. Aš kadangi studijavau kalbas, žinau, anglų kalboje galbūt tai yra šiek tiek paprastesnis dalykas, bet prancūzų ir vokiečių kalboje yra vyriški ir moteriški veiksmažodžiai bei būdvaldžiai. Taigi reikėtų vartoti ir vyriškos ir moteriškos giminės žodžius. Kitas dalykas – kvotos. Nežinau, kaip jūsų politinės partijos, bet mano politinė partija, aš priklausau e, žaliųjų frakcijai parlamente, mes nuo 90 metų turime kvotą kurios laikomės. Ir mūsų frakcija yra svarbu, kad mes turėtumėme ir atitiktumėme tą kvotą. Ir manau, kad reikėtų kvotą susijęti su finansavimu. Kitaip sakant, jeigu moterų ir vyrų yra beveik lygiai, 40-60 procentų arba 50-50 procentų, reikėtų tai susijęti su e, finansavimu. Labai dažnai pasigirsta balsų, kad iš moterų pusės, kad oi, aš nenoriu būti ta vien tik dėl kvotos priimta moterimi. Bet juk labai dažnai uh, vyrai į postus patenka ne dėl to, kad yra geriausio, o dėl to, kad yra vyrai. Taigi, moteris galvojančios, e, kad e, ta gaus postą tik dėl kvotos, turėtų prisiminti, kad kartais reikia kovoti už tai, kad būtumėte ten, kur esate. Žinoma, daug ko reikia išmokti, niekas negali visko žinoti ir aš džiaugiuosi, kad aš turėjau progą pasinaudoti tą kvotą mūsų frakcijoje. praeitos, praeitoj parlamento kadencijoje e, turėjome darbo grupę skirtą įvairoviai, lyčių įvairoviai. Ir ten darbo grupėje mes stebėjome būtent, kiek vyrų ir moterų, kokius užima postus ir uh, kaip aukštai uh, kylant, kaip kalbant apie dar vis svarbesnius postus, kaip keičiasi ši proporcija. Bet ir buvo pastebėta tendencija, kad vyrai um, tarsi vienijasi prieš moterų, uh, prieš tai, kad moteris užimtų aukštesnius, svarbesnius postus. Dar vienas dalykas – žiniasklaida. Uh, Kartais e, galima supykti ir labai emocionaliai pradėti kalbėti su žiniasklaida, nes, pavyzdžiui, jūs kalbate apie jūs labai uh, jį liečiančią sritį. Ir tuomet girdime žiniasklaidoje, kad oi, moteris yra isterikė. Bet jeigu vyras tai pasielgia, tuomet sakoma, kad vyras labai e, pasišventęs vienai ar kitai sričiai. Ir labai sunku pakeisti tokį nusistatymą, labai sunku žurnalistams pasakyti, e, kad jie turėtų atsižvelgti į tai, kokius žodžius pasirenka įvardinti vyrų ir moterų veiksmams. Jeigu moteris nėra isterikė, jeigu ji kalba apie ką nors užsidegusi. Ir taip pat, jeigu mes matome stiprią moterį, negalime uh, sakyti, kad ji yra nemoteriška. Ir moteris, e, stipros moteris nėra nemoteriškos, jos yra tvirtos, galinčios ką nors keisti Aš tikiu, kad mes galime nesutarti daugeliu klausimų dėl užsienio politikos arba dėl mokesčių. Tikrai nesutarsime visais klausimus ir tai yra gerai, tai yra demokratija, bet kai kalbame apie moterų teisės, moterų vaidmenį, labai svarbu, kad mes vieną kitą remtumėme. Net tuo met, kai mums e, tam tikrose situacijose teks konkuruoti. Tai yra sunku, nes konkuruoti nėra lengva. Ir norėjau baigti nu, pavyzdžių iš sporto, nes e, man teko žaisti ir tinklinį, ir kitus žaidimus. Ir man sportas labai patinka. Man patinka žaisti komandinį sportą. Reikėtų skatinti mergaitės žaisti krepšinį, futbolą, nes tuomet aiškiai matosi, komandinis darbas ir vienas komandos siektinas tikslas. Ir net jeigu jums nepatinka um, komandos kokia narė, vis tiek turite dirbti ir žaisti kartu, kad tas tikslas būtų pasiekti. Ir to reikėtų mokyti dukras, anūkės, visas moteris. Taigi manau, kad mes to, iš to pavyzdžio turėtumėme pasimokyti ir visos turėtumėme dirbti kartu, kad moteris turėtų daugiau lygybės. Dėkui. Thank you, Madam Luna. Ačiū, ponia Lunačiuk. أشكر السيدة الفاضلة لونا شيك لكل ما قدمته من مداخلة رائعة Dėkoju Jums už Jūsų pasisakymą. Taip pat ačiū už tai, kad pasidalijote savo patirtimi ir ambicingai mus nuteikėte. Ačiū už tokią ambicingą kalbą, už skatinimą kovoti dėl teisingesnio pasaulio ir taip pat už vilties skatinimą. Mes visi šiandieną esame solidarūs ir kartu siekiame savo nusistatytų tikslų. Rola, Adau. Dabar norėčiau suteikti žodį Bula Fara. شكرا جزيلا لمنظمة الأمم المتحدة للنساء وللاتحاد الأوروبي وللمفوضية Aš norėčiau padėkoti jungtinių tautų atstovėms už jų paramą. Už tai, kad nuolat mus remia ir padeda užtikrinti žmogaus teisės. Būtent e, su jų pagalba mes šiandieną galėjome susitikti šioje puikioje konferencijoje. Aš pacituosiu Koraną, nes mano manimu tai padeda išaiškinti kai kuriuos nesusipratimus, kurių šiandieną pasaulyje yra labai daug. Kartais e, yra teisinamasi, kai žudomi žmonės, sakoma, jog tai yra daroma islamo vardu. Tačiau islamas nėra atsakingas už moterų persekiojimą. Taigi pacituosiu kelias Korano eilutes pranašo Mohamedo žodžius. Tai yra susijęs su viso pasaulio moterimis ir ypač arabų moterimis, kadangi šiandieną susidurėme su daugybė problemų. Aišku, moterys įsitraukia į socialinį ir politinį gyvenimą, tačiau jos kartais atsiduria ir konfliktinėse zonose bei privalo ginti savo pagrindinės teismės Mes turime teisę į gyvybę, teisę į išgyvenimą. Galima padėti moteriams tiesiog tęsdamos savo darbą ir bandydamos sudaryti joms palankės sąlygas. Svarbiausia, kad mes visi bendradarbiautume. Korane yra teigiama, kad pasaulis buvo sukurtas, kad buvo sukurtas vyras ir moteris ir jie turėtų būti lygus. Kilniausias iš jūsų yra ir pats sažiningiausias. Pranašas taip pat teigia, kad arabai gali mokyti kitus tik per savo dievo baimingumą. Taip pat pranašas sako, kad yra du žmonių tipai - jūsų islamo brolis ir E, kitas sukurtas žmogus. Taigi nesvarbu, kokia yra jūsų religija, kokiai politikai pritarėte, kokiai socialiniai klasiai priklausote, visi esame lygus. Demokratija nėra vakarų išradimas, tai nėra kažkokia importuojama vertybė, tai sena islamo vertybė, kurią praktikuoja kurią praktikavo visos mūsų visuomenės. E, tai buvo vienas iš pagrindinių senovės islamo bendruomenių bruožų. Deja, viskas buvo iškraipyta. Atsirado didžiulė neapykanta ir vieni žmonės pradėjo niekinti kitus. Tačiau nepaisant rasės ir odos spalvos būtina perduoti esminę žinę, kad lygybė gali atsirasti tik būnant solidariems. Kalbant apie tinklus ir tinklų kūrimą, būtent tai yra popietinės sesijos dalis. Aš nesidalysiu liūdnomis istorijomis, jų girdėjome jau šioje šios dienos rytinėje sesijoje, tačiau norėčiau pasidalyti sėkmės istorijomis, tomis istorijomis, kurias mes matėme Jordane. Tai tokie nauji pavyzdžiai susiję su arabų pasaulio parlamentais. Mes arabų kalba sakome, kad obolys nuo bels netoli rieda. Vaisiui visuomet reikia šakos, už kurios galėtų laikytis įsikibęs. Jordano parlamentas pripažino faktą, kad moteris sukūrė labai glaustus ryšius ir juos palaiko tarp savo draugų, šeimos, kaimynų. Ir būtent dėl to Jordano parlamento nariai suprato, kad moterų nereikėtų atskirti nuo savo aplinkos. Tad egzistuoja tas ryšys tarp šaknų ir tarp šakų bei vaisių. To turėtų nepamiršti visų arabų parlamentų nariai. Jordane yra 18 moterų parlamento narių. 2003 metais buvo nustatytos kvotas Iš pradžių buvo numatytos keturios vietos, po to dvylika ir šiandieną jau turime aštuoniolika moterų. Tai yra unikalus reiškinys. Mes suvienijome moteris parlamente, jos buvo išrinktos per vietos sąrašus ir kai kurios iš jų buvo išrinktos remintis kvotomis taigi sugebėjome įgyvendinti tokį naują projektą. Tam, aišku, prireikė glaudaus bendradarbiavimo su pilietinės visuomenės atstovais, atsakingais už žmogaus teisės, už moterų teisės. Taip pat bendradarbiavome su moterų asociacijomis ir su kitomis organizacijomis, kurios kovoja už žmogaus teisės. Be to, žiniasklaida taip pat labai prisidėjo. Jordanio, Jordano žurnalistai, taip pat profsąjungos įnešė savo indėlį. Visą tai užtikrino labai teigiamą ryšį su suinteresuotomis šalimis ir pačia visuomenė. Sukūrėme tokias moterų sąjungas. Per pirmąją savo konferenciją mes sulaukėme ir žiniasklaidos atakų Mūsų buvo klausima, koks yra jūsų tikslas, ar jūs finansuoja užsienio vyriausybės, ar gaunate užsienio finansavimą, kodėl jūs bandote sugriauti e, Jordano socialinį gyvenimą, kodėl jūs skatinate moteris palikti savo namus ir eiti dirbti. Jūs dirbate vakarams, Jūs bandote sugriauti Jordano visuomenę. Būtent taip prasidėjo darbas. E, ta atmosfera buvo tikrai neigiama. Mums teko pasiaiškinti, kad mes giname moterų teisės ir tai nėra kažkoks importas iš vakarų. Mes vadovavomės savo vertybėmis, musulmoniškomis vertybėmis būdingomis mūsų bendruomenėms. Ir Dano moteris, parlamentarės, sulaukdavo daug pašaipų. Mes buvome vaizduojamos kaip trapios moteris, kurios e, turėtų paklusti, kadangi jos nieko nesupranta, kurias reikia ginti, nes jos e, neišmano savo teisių. Tiesiog e, buvo siekiama triekti labai mažą pirago gabalėlį moteriams. Tačiau buvo numatyta kvota, tai yra 10 procentų parlamento vietų skirtų moterims. Taigi, atrodo, mums buvo parodytas toks kilnus žestas, lyg mes būtume kažkokios išmaldos prašytojos. Tiesiog mūsų oponentai norėjo nukreipti dėmesį nuo pagrindinių aspektų. Vis dėlto mes susivienijome ir teigiame, kad pats laikas yra kalbėti apie lygybę, apie teisingą ir sąžiningą atstovavimą parlamente. Kalbant apie teisės, kyla kvotų klausimas. Aišku, tos kvotos yra reikalingos. Iš pat pradžių vyriausybėje buvo tik tai viena moteris. Mes tuomet parengėme atitinkamą raštą, kur buvo prašoma numatyti 30 procentų kvotą, kad 30 procentų moterų užimtų postus vyriausybėje. Tačiau mums e, kilniai pasiūlė tą 10 procentų. Tai reiškia 3 e, ministrės iš 30. Tad e, kiekgi mes turėtume prašyti, jei norime gauti 50 procentų mot, pozicijų moteriams, reiškia turime prašyti 100 procentų. Vis dėlto mūsų formas Jordane padeda siekti užsibrieštų tikslų. Mes siekiame, kad būtų į baudžiamąjį kodeksą įtraukti atitinkami straipsniai, kad seksualinį priekabiavimą būtų galima pasmerkti teisiškai, kad būtų numatytos atitinkamos nuostatos, taip pat, kad nebūtų verčiamos aukos tekėti už savo skriaudėjų. Negana to siekiame spręsti daug kitų klausimų, kurie yra aktualūs Jordano moterų formui. Siekime ir vienodo užmokesčio už vienodą darbą. Tarkime, yra tam tikrų sektorių, kuriuose moteris negali dirbti atitinkamą laiko tarpą, jeigu jai nesuteikiamas jos vadovų leidimas. Pavyzdžiui, Europos parlamente moterys užima aukštas pozicijas ir mes norėjome panašių dalykų savo parlamente. Mes siekiame užtikrinti, kad parlamento darbas būtų skaidrus, kad tą darbą stebėtų žiniasklaida. Kalbėsiu greitai, nes laiko liko nedaug. Dabar aptarsiu įvairius iššūkius. Visų pirma, Jordane mes neturime tinkamo įstatymo, kuris leistų teikti kandidates. Reikia pakeisti patį įstatymą. Be to, yra toks įstatymas, kuris e, tiesiog skatina mačizmo kultūrą ir kuris neleidžia naudotis partijos sąrašais tam, kad būtų iškeltos moteris kandidatės. Iš pat pradžių buvo niekinama kvotų sistema, tačiau dabar jau mūsų parlamentarai pamatė, kad moterys parlamente sugebėjo nugalėti daugybę iššūkių bei pateisino lūkesčius. Taip pat buvo atskleistos įvairios korupcijos bylos. Ir buvo pademonstruota, kad moterys tikrai dirba geriau ir jos veikia bendrų interesų vardu. Reikia, noriu padėkoti Europos parlamento moterim parlamentariam, Europos komisijai, kad galime čia šiandien ir dabar susirinkti nes mes tikrai galime tapti tuo puikiu tramplinu, kuris leis Europai geriau padėti apginti moterų teisės kitose šalise. Ir mes visos seserys turime susikipti rankomis ir dirbti tam, kad šis tramplinas suveiktų. Ačiū. Si, scusate, volevo soltanto dire eh, una cosa. Labai ačiū. Noriu štai ką pasakyti, kad visi, kurie pasisako, turite tik 10 minučių, nes mes norėtume dar ir a, turėti laiko diskusijai. Taigi tik 10 minučių, prašom, Ana Gomes. وأتمنى للاتحاد الملتقى البرلمانيات الأردنيات فعلا Ačiū, Rūla, už puikų pranešimą, Mes tikimės, kad moterų forumas veiks sėkmingai ir užtikrins, kad ateityje moterims atstovautų ne tie 30 procentų, bet daugiau. O dabar norėčiau suteikti žodį poniai Fatima Harbi Mamogli iš Tuniso. Ji yra Tuniso arabų parlamento narė. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems, kurie surengė šį susitikimą ir tokiu būdu bando suartinti Europos parlamento narius su, su arabų šalių parlamentų nariais. Islamas tai religija, kuri skelbia, kad vyrai ir moteris yra lygus. Tunise mes e, supratome, kad islamo religija gali užtikrinti pakantumą ir toleranciją, religinę laisvę. Mūsų įstatymų leidėjai naudojosi šariato teisę kaip teisėkuros pagrindų, tačiau jų islamo interpretacija yra kur kas uh, platesnio pobūdžio. Aš pati atstovauju Mahabai ir man tikrai teko garbė renkti naują Tuniso konstituciją. O jos rengimas nebūtų buvęs įmanomas, jeigu konstitucijos rengimo procese nebūtų dalyvavusi žiniasklaida, opozicijos partijos, septutinės bendruomenės atstovai ir aišku NVO. mums padėjo Europos taryba ir kitos europinės institucijos. Ir viso to darbo dėka parengėme naują konstituciją. Darbas, kurį atlikome, buvo tikrai milžiniškas. Ir rengdami konstitucijos projektą nuolatos konsultavomės su pilietinės visuomenės atstovais. Žinote, kad Tunise pirmojoje šalyje Arabų pasaulyje įvyko revoliucija ir jos tikslas buvo užtikrinti socialinio, ekonominio gyvenimo permainas, politinio gyveno permainas. Žmonės nebenorėjo, kad jiems būtų iš viršaus nuleidžiami įstatymai. Mes pasisakėme prieš žiniasklaidos kontrolę. Tai, ką mes žinojame apie Tunisą ir kas jame vyksta, visos žinios atkeliaudavo per valstybės kontroliuojamą žiniasklaidą, kas mums nepatiko. Ir galime pasakyti, kad mūsų patirtimi galėtų pasinaudoti kaimininės ir kitos arabų valstybės. Žinote, visi norėtų, kad kaiminystėje gyventų demokratinė šalis, bet ne visada tai įmanoma, todėl būtina imtis reformų. Mūsų patirtis rodo, kad tikrai ne viskas lengvai pavyksta. Ne visada pavyksta įtraukti bendrą darbą pilietinę visuomeną. Kitas dalykas, kad yra pakankamai daug judėjimų, kurie žvalgosi į praeitį ir norėtų atsukti laiko mašiną. Sakyti, jog islamo religija uh, nurodo moterims e, būti namuose ir atitinkamai renktis, manau, iš tiesų mažai ką turi bendro su islamo kaip tolerantiškos religijos principais. Mūsų islamo partija norėjo įvesti į Konstitucijos projektą nuostatą, pagal kurią moteris būtų laikomas tiesiog papildinių vyrams. Bet e, Tunise mes neleidžiame poligamijos, nereikia moteriai prašyti vyro leidimo keliauti. vyrai negali, skirybos nėra įmanomos vien tik vyrui pasakius, kad jis skiriasi, bet tai buvo įmanoma pagal 77 metų konstituciją. Pažanga, kurios pasiekėme, pažangai, kurios pasiekėme, buvo iškilusi grėsmė buvo bandymų gražinti mus atgalios. Tuniso pilietinės visuomenės žmonės pajuto tą grėsmę ir parlamente buvo susidariusi mažuma, kuri bandė apginti pasiektus laimėjimus rūpiučio 13 dieną moteris susirinko į demonstraciją parodyti, kad moteris nėra kažkoks tai vyro papildas. Tunise mes sakome, kad moteris ir vyrai yra lygus ir mūsų parlamentas pažymi moters svarbą visuomeninėme gyvenime. Nahada partija mus labai spauda ir mūsų naujos konstitucijos 47 straipsnių buvo nepatenkinta, bet tai yra pasiekimas, kurį užsitikrinome. O straipsnis sako, kad valstybė turi uh, ginti ir stiprinti moters teisės. Mūsų konstitucija numato lygias teisės visiems. Be to, lygybė turi garantuoti valstybė. Mes patys turime kovoti už tai. Tačiau kai kurios partijos nepritarė tokiai pozicijai, nenorėjo su mumis kovoti. Ir tiesą pasakius, dauguma pasisakė prieš mūsų nuomonę. Todėl buvo atsisakyta tokios nuostatos. Deja, teisėkuros srityje ne viskas taip paprasta. Žmonės negali išėję į gatvę siūlyti keisti įstatymą ar priimti vieną ar kitą pataisą. Šiuo metu yra siūloma ir pasiūlymą pateikė pilietinė visuomenė nevyriausybinės organizacijos, tai taigi siūloma kovoti su smurto prieš moteris ir diskriminacija. Taip pat norėtume parengti ir kitus teisės aktus, kurie leistų moterims geriau veikti viešai, viešojoje erdvėje. norėtume tokių įstatymų, kurie, na, sakykime taip, reglamentuotų vyrų ir moterų santykius. Žinote, mes negalime tarp savęs ir kitų pastatyti sienos. Rinkėjai mus renka, todėl mes turime su visais žmonėmis bendrauti ir bendrauti taip, kad galėtume patenkinti jų lūkesčius. Taigi vienai par kitaip Tuo tarpu sukaupėme teigiamos patirties, o tai ypač svarbu turint galvoje, kad per ilgą, ilgus metus tarp valdžios ir normalių žmonių buvo iškilusi nepramušama siena. Dabar mes galime patruputį spręsti problemas. Nuo 2006 metų įsigaliojo Elksenos kodeksas. Kitų parlamentų, kiti parlamentai mums suteikia galimybę įgyti tokį Elksenos kodeksą ir mes dabar bandome įtaikyti. Visą tai mums leido renkti naują, padėjo rengiant naują konstituciją. عددها ستة وكانت لنا لقاءات مباشرة O mes kaip redakcijų komiteto rengė komiteto nariai galėjome organizuoti susitikimus su piliečiais, kad išgirstume jų nuomonę. O pati pilietinė visuomenė jos, nariai, buvo, jos atstovai buvo įtraukti į um, redakcinio komiteto sudėtį. Ir dabar Tunise matome didžiulius vykstančius pokyčius. Ir suprantame, kad patys savaime pokyčiai neprasidėjo. Reikėjo sunkiai padirbėti. Ir dabar, pavyzdžiui, sunkiausia yra išlaikyti uh, mūsų pasiekimus, nes moteris vis dar išnaudojamos. Iš tiesų, paradoksalu, anksčiau mes nieko beveik nežinojame apie moterų eksploataciją, mes nieko apie tai negirdėjome. Bet to, aišku, mes matome, kaip plaunamos jaunuomenės, vaikų smegenis, bet mūsų šalis ne vienintelė. Tai vyksta visame pasaulyje. Mes pasiekėme nemažai, bet negalime pasitenkinti tais pasiekimais, nes labai daug darbo dar laukia ateityje. Yra nevyriausybinės organizacijos, pilietinės visuomenės organizacijos, dalis jų gauna uh, finansavimą iš užsienio. Yra ir tokių judėjimų bei um, organizacijų, kurios um, kelia grėsmę mūsų demokratijos pasiekimams. Ir aš turiu galvoje ir Margrebo šalis, ir artimųjų rytų valstybės. Taip pat bandoma suskaldyti arabų pasaulį, kad jisai negalėtų susivienyti. Ir mes turime visą tai gerai suvokti bei imtis veiksmų, kad uh, tokie dalykai neįvyktų. Mes turime aiškinti ir savo žmonėms, ką bandoma dabar padaryti. O savo ruoštų turime imtis visų priemonių, kad būtų išsaugota arabų valstybių vienybė. Tuo ir baigiu. Ačiū dar kartą renginio organizatoriams ir ačiū Europos parlamentui. Kągi, ačiū. O dabar pradėsime diskusiją ir suteiksiu žodį kolegai Debast. Bet dėja, aš negaliu be galo be krašto įtraukinėti į sąrašą, pasisakančiųjų sąrašą žmonių, nes mes neturime tiek daug laiko, bet mes dar rytoj dirbsime ir jūs tikrai turėsite galimybę pratesti diskusiją, pasisakyti rytoj po 11 val. dienos, kai prasidės ta diskusija. Taigi, kur esame pirmiausia? Been, uh, Dėkoju. Mane iš ties sujaudino Rulos ir Fatimos pasisakymai parlamente. Vienoje delegacijoje dirbu jau keletą metų ir mane iš ties palėtė tai, ką pasakėte, kad mes turime kartu dirbti dėl bendrų tikslų, kad turime suvienyti savo jėgas. Aš taip pat esu pasaulinės arabų moterų konferencijos narė ir prieš savaitę turėjome renginį Londone. Ir iš ties puiku stebėti moteris politikoje, visuomenėje ir matyti, kad visose šalyse moterims kyla tie patys iššūkiai. Tai tikrai kitose šalyse turite daugiau iššūkių, pavyzdžiui, Jordanijoje dėl konfliktų, dėl neramumų. Ir labai dažnai manoma, kad tobulame demokratijos modelyje ir e, demokratijos šalise e, moterų ir vyrų teisės lygios. Bet noriu pasakyti, kad aš šiandien esu čia, nes manau, kad yra labai svarbu padidinti tą tarpusavo supratimą ir pagarbą ir užtikrinti tą rumą, apie kurį kalbėjote, būtina neprimesti kažkokį modelį, o mokytis. Labai taip pat svarbu suprasti religijos vaidmenį. Koks yra religijos vaidmuo moterų vai žeminime. Dirbdama Europos parlamente, priklausydama uh, atitinkamai komisijai, manau, kad kultūra ir tradicijos niekada negali būti naudojamos kaip pretekstas moterų teisėms paneigti. Mes pritarėme jungtinių tautų hartijai, pagrindiniai žmogaus teisų hartijai ir tikrai manau, kad būtina tikrinti švietimą mergaitėms, taip pat kovoti su smurtu prieš moteris. Aš esu išrinkta Švedijoje. Ir Švedijoje mes turime 50 procentų moterų ir parlamente, ir vietos valdžios institucijose, tačiau vis dar egzistuoja problema, kad moteris uždirba mažiau už atlikdamos tą patį darbą. Taip pat susidurėme su smurtu prieš moteris namuose. Uh, Galbūt ne, ne tokie dideli yra skaičiai, bet vis tiek problema išlieka. Taigi, aš tikiu, kad būtina mm, remti vieniems kitus ir daugiau energijos skirti bendrų tikslų siekimui, negu stengtis primesti vieną ar kitą modelį. Nežinau, aš pakankamai aiškiai kalbu, bet tikiuosi, kad mane supratote. Tikiuosi ir noriu dirbti kartu, kad kartu įveiktumėme nusistovėjusius stereotipus, kultūrinį požiūrį. Ir manau, kad turime dirbti visuomenėje savo šalyse ir jeigu nepakeisime to požiūrio, jeigu nepakeisime įstatymų, jeigu neužtikrinsime, kad įstatymai būtų įgyvendinami, tuomet ir nepavyks užtikrinti mūsų išsikeltų tikslų. Dėkoju Jums ir visoms e, konferencijos dalyviams. Ačiū, Ana Marija. Dabar žodis kolegijai Arkamadin. Nežinau, teisingai ištariu jūsų vardą. Dėkoju. Norėjau su visais uh, dalyviais pasisveikinti. Ir šiandien šioje sekcijoje kalbame apie tinklus ir panašu, kad yra, man atrodo, yra stiprus ryšys tarp Europos parlamento narių ir žiniasklaidos. Taigi iš ties būtų galima tuo pasinaudoti, skatinant, e, užtvirtinant moterų vaidmenį visuomenėje. kai kalbame apie žiniasklaidą ir kaip uh, žiniasklaida pristato moterų padėtį ir dalyvavimą politinėse ir ekonominėse sritise, galime sakyti, kad tai gali būti puikus um, ryšys, labai naudinga partnerystė tarp Europos parlamento narių ir žiniasklaidos. Leiskite paaiškinti. Turbūt Jordanijos atstovė su manimi sutiks, kad žiniasklaida dirbanti su Europos parlamento narėmis. Kaip čia aiškiau pasakyti, nevertina jų labai aukštai. Na, pavyzdžiui, jeigu turime svarbų posėdį, kitą dieną e, matome arabų žiniasklaidoje, kur kalbama, kad moteris e, posėdėje, buvo labai pavargusios, neaktyviai dalyvavo posėdėje, tokie komentarai e, sklando žiniasklaidoje. Taigi galime sakyti, kad žiniasklaida turi tokį atitinkamą požiūrį į moteris parlamentares mūsų šalyje. O kai aš kalbu apie parlamento narių žiniasklaidos glaudesnį bendradarbiavimą, noriu pasakyti, kad moteris turėtų pasistengti sutarti su žiniasklaidos priemonėmis ir paskatinti žiniasklaidos priemonės pozityviai atsiliepti apie moterų darbą parlamente. Pilietinė visuomenė taip pat yra svarbus žaidėjas. Taigi, moteris parlamente, žiniasklaida ir nevyriausybinės organizacijas ir pilietinė visuomonė yra tie svarbiaus, tos svarbiausios mm, bendradarbiavimo tinklo dalys. Tai nevyriausybinės organizacijos vaidina iš ties labai svarbu vaidmenį. Netgi galima sakyti, kad nevyriausybinės organizacijos vaidina svarbu politinį vaidmenį. Ne dėl visko sutikčiau su atstovė iš Jordanijos, kuri teigia, kad nevyriausybinės organizacijos neturėtų vaidinti svarbaus politinio vaidmens. Manau, kad reikia bendro ir glaudaus bendradarbiavimo tarp e, parlamentarių, žiniasklaidos ir nevyriausybinio organizacijų bei pilietinės visuomenės narių. Žinau, kad labai dažnai nevyriausybinės organizacijos padeda moterims dalyvauti politinėme gyvenime. Aš manau, kad tai gali būti išties veiksmingas įrankis. Taigi išties m, mm, puikus sekcijos pavadinimas ir galimybė kalbėti apie tą tinklų kūrimą. Dėkoju, dabar žodis kolegijai Elnuišiai. Ačiū. Pirmininkė įsiterpia. Atsiprašau, mano kolegė man ką tik pasakė, kad reikėtų jūsų paprašyti prisistatyti, iš kurio šalies esate. To tell us, uh, where do you come from? Thank you. Prisistatykite, prašau, iš kur esate. Magda Luiši. Esu iš Egipto. Priklausau liberalų partijai. Taip pat dvi kadencijas buvau parlamento narė. Kalbant apie tinklų kūrimą, be abejo, tai yra labai svarbi tema. Aš pati kaip parlamento narė ir pilietinės visuomenės dalyvė galiu pasakyti, kad tinklų kūrimas yra tikrai nepaprastai svarbu. Privalome įdėti visas įmanomas pastangas ir viską daryti teisingai. Moterys Egipte paprašė atitinkamų teisės aktų. Buvo prašoma įstatymo, kuris leistų egiptietėms tekančioms už užsienio piliečio savo vaikams suteikti Egipto pilietybę. Moteris laimėjo šią kovą dėl pilietybės Ir be abejo, kad šioje kovoje nemažą vietą užėmė tinklų kūrimas. Tai taip pat buvo svarbu ir arabų pavasaryje. Sausio 21-ąją būtent moterys pirmosios išėjo į gatves. Visuose Egipto skveruose buvo daugybė moterų, taip pat kaip ir vaikų. Jie atėjo kartu su mamomis tiek pilietinė visuomenė, tiek nevyriausybinės organizacijos užtikrino, kad moteris žinotų savo teisės ir jas gintų. Moterims tai buvo labai naudinga, kadangi jos tuomet tapo lyderėmis, pavyzdžiui, profsąjungų lyderėmis, taip pat pradėjo dalyvauti įvairių tarybų veikloje ir panašiai. Kitaip tariant, moteris buvo mokomos politinių dalykų ir taip galėjo dalyvauti demonstracijose. Egipte tinklų kūrimas suvaidino labai svarbią rolę. Moterų sąjunga Egipte apima 270 asociacijų ir daugiau nei 200 tūkstančių moterų. Tiek jau sujungiame per šią asociaciją. Šiandieną, kalbant apie tinklų kūrimą, reikia pasakyti, kad parlamento narės organizuoja įvairius posėdžius. Taip pat buvo suorganizuotas Arabų pasaulio moterų susitikimas. O toliau mes galvojame apie bendrus teisės aktus, kurie būtų susijęs su moterų teisėmis ir kurie pademonstruotų, jog tinklų kūrimas yra tikrai labai svarbus. Tai labai padeda keisti mąstyseną ir tai, kaip moterys viską vertina. Kolegė Rūla kalbėjo apie tinklus ir teigia, kad tinklų kūrimas padėjo įvykti revoliucijai. Būtent tinklai privedė prie perversmo. Buvo sukurtas stiprus lobizmas ir visi kiti privalėjo tai atsižvelgti. Todėl turime nepamiršti, kad tinklų kūrimas yra puikus spaudimas vyriausybėms. Bet kokiam veiksmui reikia politinės valios. Politinė valia gali pasireikšti dviem būdais. Ji gali atkeliauti arba iš politinių institucijų, iš politinės vyriausybės, arba galima daryti poveikį, galima daryti spaudimą ir reikalauti. Ir tuomet jau vyriausybės reaguoja. Būtent taip nuvyk, nutiko ir su mūsų įstatymu dėl e, Egipto moterų tekančių ir jų vaikų pilietybės. Toliau ponė Baja. Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kad sutikėte mums galimybę pasidalyti savo mintimis ir jas išsakyti kitoms dalyviams. Dėkoju, kad labai aiškiai viskas yra išsakoma. Labai ačiū už tai. Aš pati atstovauju socialistų blokui Maroko konsultacinėme komitete. Norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir padėkoti kolegijai Rūlai iš Jordano. Ji kalbėjo labai aiškiai, labai tiksliai ir puikiai įvardijo tuos nesusipratimus, kurie kyla dėl islamo, dėl šios religijos nesupratimo. Tikiu, kad Rūla norėjo atkreipti mūsų dėmesį į tuos nesusipratimus. Negalima islamo kaltinti už viską, kas daroma jo vardu, už viską, kas vyksta arabų pasaulyje. Ne islamas yra atsakingas. Tai, kas dabar vyksta, yra susiję su kitais dalykais, ne su demokratija, ne su skurdu, O dėl politinių priežasčių egzistuoja akivaizdžios politinės priežastys ir apie jas reikia kalbėti. Mes, moterys, taip pat įsitraukėme į politiką. Žiūrime į viską nesiaurai. Dirbame, nes norime ginti moterų ir vaikų teisės. O arabų, šalyje, moter, arabų šalyse moteris tikrai dažnai labai kentėjo. Moteris ten yra persekiojamos, taip pat yra e, didžiulis raštingumo trūkumas. Dėl to norėčiau padėkoti kolegijai Rūlai už tai, kad aiškiai išsakė, jog islamas nėra kaltas dėl to, kas dabar vyksta. Kalbant apie Jordano moterų forumą, tai noriu Jūs pasveikinti. Labai puikus pavyzdys. Marokė mes taip pat keitėmės nuomonėmis bei idėjomis ir 2006 metais taip pat įsteigėme formą. Aš dirbu tame komitete, kurio pastangos leido įkurti tą formą. Po to keitėsi E, lyderiai, keitėsi vyriausybė ir dėja tas formas pradingo. Vietoj to e, buvo sukurtas kitas mechanizmas, kitas komitetas. Šiandieną aš jau priklausau politiniai partijai, kuri yra opozicijoje. Kalbant apie moterų teisės, tai nėra e, tikros daugumos ir opozicijos, nes galiausiai mes visi siekiame tų pačių tikslų. O kas dėl Tuniso, tai puikiai padirbėjote, labai jūs dėl to gerbiu. Jūs pradėjote su modernumo e, lyderiais ir sugebėjote nugalėti daugybę iššūkių sugebėjote įveikti konservatyves jėgas, suorganizavote e, savo revoliuciją. Ir taip pat pasiekėte puikių tikslų e, baudžiamosios teisės srityje. Mes e, taip pat dirbame šioje srityje. Maroko konstitucijoje nėra kalbama apie tikėjimo aspektus. Ir reikėtų nepamiršti moterų organizacijų, kurios pabrėžia du konstitucijos straipsnius, kurie labai svarbus. Kalbant apie tinklų kūrimą, tai mūsų patirtis Marokė yra išties labai aktuali. Mes sugebėjome parengti du teisės aktų projektus. Nuo 1992 metų veikia moterų asociacijos, o kalbant apie asmeninius aspektus, dabar Maroko konstitucijoje yra kalbama apie paritetą, taip pat apie tai, kad reikia kovoti su diskriminacija ir Mes siekiame parengti pariteto komisijos statutą. Be to, yra ir kitas komitetas numatomas, kuris bus atsakingas už šeimos klausimus. Čia prie mūsų darbo prisideda ir nevyriausybinės organizacijos. Marokė mes stengiamės paremti visus judėjimus, kurie siekia kurti tinklus. Labai svarbu, kad visi dirbtume bendrai ir gintume moteris bei vaikus. Labai ačiū. Labai ačiū už tokią, tokį puikų indėlį į mūsų diskusiją. Mes dar išklausysime mūsų paskutinę kalbėtoją šį vakarą, ponę Handan. Jums suteikiame žodis, ponę Handan. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti visiems, nes pirmininkė, aš prašiau galimybės pasisakyti, ponė Hanan. Na, minutėlę. Vertėjai Meloniai sutiko padirbėti keletą papildomų minučių Bet kaip aš sakiau anksčiau, rytoj tikrai turėsite laiko <clears throat> dar pasisakyti, todėl dabar pasisakys kolegė Hamdan, o rytoj 11.15 mes galėsime tęsti diskusiją ir aš labai atsiprašau, jeigu kažką netaip pasakiau. Ačiū. Na, pirmiausiai. Noriu Jums padėkoti. Padėkoti visiems e, Europos parlamento nariams, kurie pasidalijo savo sėkmingo darbo pavyzdžiais. Ir tikiu, kad tokių sėkmingo darbo pavyzdžių yra visose šalyse. Tikrai e, gal ir nereikia Gal reikia pradėti nuo vidaus dalykų, bet tokie tinklai turi jungti mūsų ne tik tai atskiro šalies viduje, bet taip pat ir jungti įvairias šalis. Ir tinklų lygis gali būti įvairus. Visos šalis, net mažos šalis tada galės pasidalyti savo įdomia ir naudinga patirtimis su kitai, kitomis valstybėmis ir visi galėsime pasinaudoti tais geros patirties pavyzdžiais. Dabar, tradicijos, įpročiai, papročiai, apie juos noriu pasakyti keletą žodžių. Taip, mūsų visuomenėse yra tradicijų, yra papročių. Ir laikui bėgant, kai kurios tradicijos ir papročiai įgavo tarsi religinių bruožų ir bandoma juos pateisinti religija. Tačiau tokių papračių ir tokių tradicijų reikia atsisakyti, nes tai kliūtis į pažangos kelią. Ir tai grasina mūsų išlikimui ir mūsų pažangai. Mes Palestinoje puoselėjame savo papročius ir tradicijas, kurie leidžia mums išsaugoti mūsų kaip palestiniečių tapatybę. Dar noriu porą žodžių pasakyti apie žiniasklaidą. Nes žiniasklaida iš tiesų diktuoja veiksmus. Ir žiniasklaida turi daug galių šiandien, todėl moterims svarbu išmokti dirbti su žiniasklaida. Nemanau, kad kas nors gėdingo yra tame, jeigu mes tiesiogiai bendraujame su žiniasklaida. Pone pirmininkė, ne, pirmininkė pertrauką, jūs turėtumėt mūsų klausyti. Mes atsiprašome, mes turime tiesiog e, logistinių klausimų, kuriuos reikia įspręsti, todėl aš dabar e, dėja turiu e, išeiti iš diskusijos. Pone Hamdam, toliau prašom. Taigi, žiniasklaida yra svarbi, svarbus įrankis ir manau, mums labai svarbu renkti atitinkamus seminarus, konferencijas tiems, <clears throat> kurie dirba su žiniasklaida ir žurnalistams tame tarpe, nes kartais yra uh, daromi pareiškimai, kurie gali tikrai padaryti ir kurie daro žalos. Nes jeigu moterų kovo už savo teisės nušviečia neigiamai, tai, tai, daro, tai yra žalinga. Dar mums reikia e, darbo su žiniasklaida strategijos. Palestinoje mes apie tai galvojame ir e, dabar jau beveik parengėme strategiją. Kam tokia strategija reikalinga? Ji reikalinga tam, kad galėtume įgyvendinti tas idėjas, kuriomis tiki ir galėtume pasikeisti nuomonėmis. Dar viena e, atskira tema tai yra neįgalus asmenys. Aš manau, kad kai tik tai yra formuojamos vyriausybės, ministerijų korpusas, 5 procentus kvotos darbuotojų reikia skirti neįgaliesiems. Aišku, teisėkuros institucija šiuo metu e, Palestinoje negali dirbti, bet mes um, galvojame apie susidalykus. Dabar politinės partijos. Uh, o moterys sudaro 20 maždaug procentų. Bet mes taip pat e, kreipiamės į parlamentą, kad jo nariai pasirašytų peticiją, kurią užtikrintų 35, 30 procentų moterų kvotą po kitų rinkimų. Tie 30 procentų nėra daug, bet tikiu, kad mums pasiseks net jeigu. Ir Nesvarbu, 3, 5, 6 procentai, svarbiausia, kad tie procentai būtų realūs. Mums, aišku, nelabai lengva, nes mes tik tai žengėme moterų ir vyrų lygių teisų įtvirtinimo kelių, bet aš manau, kad mes galėsime daug ką pasiekti. Labai ačiū. Noriu dar suteikti žodį daktarai Sadifin, kuri yra Viduržėmio jūros regiono biuro sekretorė. Porą minučių tik tai. Ačiū. Noriu labai konkrečiai prisidėti prie mūsų diskusijos, palistruodama, kaip yra svarbu sukurti žmonės vienijanti tinklą. Turiu galvoje tuos, kurie dirba toje pačioje srityje ir įtraukti į tą tinklą ne tik žmonės, bet ir parlamento narius. Viduržėmio jūros regiono sąjunga parengė projektą, kurio įgyvendinimą be kita ko užtikrins ir Viduržėmio jūros regiono moterų fondas. Ir dalis to projektų yra susijęs su atitinkamo tinklo, atitinkamos platformos, kuriais gali remtis įvairūs tinklai sukūrimą. Tai gali būti, sakysime, parlamento tinklas, valdžios institucijų tinklas, pilietinės visuomenės tinklas ir taip toliau. Tokia priemonė leistų geriau veikti kartu ir tas tinklas turėtų atsirasti 2015 metais. Tikiu, kad tai bus labai paranki mums visiems priemonę. Pirmininkė, ačiū, ačiū labai už šią informaciją. Kągi, šiandieną mes jau baigėme savo darbą, susitiksime rytoj. Tačiau noriu prieš baigdama dar jums pasakyti, kad šiandieną dar jūsų laukia prieimimas 12 aukšte Paul Henry's Park pastate. Tai yra pirmininko valgomasis, mes galėsime toliau keistis nuomonėmis, idėjomis ir manau, kad po formalių, oficialių diskusijų visiems bus smagu pabendrauti neoficialiai. Ačiū visiems, ačiū, kad atvykote į šį susitikimą ir um, tai sutampa su mūsų komiteto 30-osiomis darbo metinėmis. Ir baigdama, baigsiu tą mintimį, kurią pradėjome. Mes kalbame pirmiausiai apie ryšių tinklo sukūrimą, kuri, e, tokio tinklo sukūrimą, kuris leistų mums dažniau susitikti ir dirbti kartu, dirbti vieningai ir, kaip Asranis sakė, mes darome realią pažangą, nors gerai suprantama, kad daug darbo dar reiks nuveikti ateityje moterų laboj ir kitiems. Bet manau, kad tik veikdami kartu mes pasieksime savo tikslų. Ačiū. Klausykit, berezumė.